Thank you very much. I think we should... Manau, kad pradėkime dirbti pagal darbo tvarkę, nes kvorumas beveik yra. Darbo tvarkės tvirtinimas. Trečias ir ketvirtas punktai bus sukeisti vietomis. Ir pirmiausia, kalbėsime apie e vyriausybės veiksmų planą ar gerai. Pirmininkės pranešimai. Norėjau įspėti jūs ir pakartosiu prieš balsavimą, kad ketvirtadienio rytą, kuomet bus balsavimas dėl taip pat tipų tvirtinimo, jeigu jis užtruks trumpiau, aš ketvirtadienio punktus atkelsiu iš ketvirtadienio popietės iki ketvirtadienio ryto, kad aptartume, kaip galima daugiau. Jeigu jūs domina klausimas, kuris matytas ketvirtadienio popietų, turėtumėte žinoti, kad jis gali būti perkeltas į ketvirtadienio rytą, priklausomai nuo to, kiek užtruks balsavimas. Pasakysiu dar šią informaciją, kai bus daugiau narių, nes Žinau, kad ne visi gali pasilikti iki ketvirtadienio pačios pabaigos, todėl aš stengiuosi visada, kad galima daugiau klausimų perkelti į ankstesnį laiką. Taigi primenu, kad posėdis transliuojamas, e, posėdžio taikomoji programa yra prieinama visiems. Ir dar reikia priminti, kad turime du naujus narius. Antanas Guoga vėl grįžta į komitetą ir pakeičia Teodoros Zagorakis, taip pat Diane James taip pat prisijungia prie šio komiteto. Pirmasis klausimas yra pranešimas apie elektroninės vyriausybės veiksmų planą. Pranešėjas Abin Ferhen, dabar turėtų būti nuomonės projekto svarstymas ir iš karto žodis pranešėjai. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, dėl vyriausybės veiksmų plano, kuris turėtų tęstis iki 20 metų. Dabar jau yra 17 metai. Ir aišku, kai kas jau yra įgyvendinta, ką aišku galima pasveikinti. Manau, kad e, veiksmų plano lanksti struktūra yra geras pagrindas tolesniam skaitmeninimui ir plečiant elektroninę administraciją. Mums reikia veiksmingo tarp valstybinės e, ir vartotojams padraugiškos administravimo sistemos. Tai reiškia, kad skaitmeninėmis galimybės galima būtų pasinaudoti galtiniams vartotojams. Tai reiškia, kad ne tik sumažinamos išlaidos, bet ir administracinė našta bei biurokratija mažėja taip pat. Todėl, kalbant apie perėjimą prie elektroninės valdžios sistemos nacionalių, regioninių ir vietos lygmenių. Reikia, kad viskas būtų plėtojama koordinuotai ir nuosekliai. Daugeliu institucijų dar reikės nueiti į tolimą kelią ir todėl 22 metų tikslas būtų daug realistiškesnis negu 20. -ųjų. Aišku, mes norime, kad būtų jaučiamas tam tikras spaudimas, tačiau skirtumai tarp ES šalių yra ekstremaliai didelė, kai kalbama apie pažangą teikiant paslaugas internetu, internetinę administraciją. Šios skaitmenimo pagrindas, ką matau, manau, reikia priminti ir pranešime, yra prieiga prie plašiojo interneto ryšio kaimo vietovėse, nes tik jeigu turi plašiojos ryšį, tuomet gali pasiekti tuos tikslus. Nėra prasmės teikti internetinės paslaugas, jeigu jomis negali pasinaudoti piliečiai. Tarpusavio sąveikumas taip pat yra e, vienas iš reikalavimų, taip pat atvirų duomenų standartai. Viešos institucijos e, turi keistis informaciją tarpusavį ir viduje ir todėl aš pritariu komisijos iniciatyvai, kuris, kuris sako, kad kad būtų numatyti bendri Europos elektroniniai vartai, kad būtų galima pasinaudoti paslaugomis iš vieno portalo. Tai būtų gerai tiek piliečiams, tiek verslui. Na, nu, kalbant apie suprasnimo procedūras, valstybės narėse ir Europos mastu, reiškia, kad taip patikė duomenis vieną kartą ir tai reikia per vieną kontaktinį punktą kreiptis, nereikia procesų kartuoti vėl ir vėl turėtume nepamiršti ir svarbaus duomenų apsaugos klausimo. Jeigu norime, kad skaitmenimas būtų priimtinas visiems, reikia užtikrinti, kad saugus duomenys būtų saugus. Verslas taip pat turi įgyti pasitikėjimą sistemą. Todėl reikia labai aiškiai apibriežti visus reikalavimus. Duomenų nuosavybės klausimas taip pat yra labai įdomus. Manau, kad Visi turi galėti kontroliuoti savo duomenis. Tokiu būdu galima kurti pasitikėjimą ir turėti tokį vieną centrinį, centrinę vietą, per kurią gali pateikti duomenis įvairioms institucijoms. Skaitmeninė verslo viešųjų įstaigų ir pareigūnų kompetenciją reikia plėtoti ir toliau. Ne visi, ne visos organizacijos turi pakankamai įgūdžių turinčių žmonių, todėl reikia daugiau dėmesio skirti taip pat ir mokymui pareigūnų, kad jie susipažintų su naujomis sistemomis. Reikia numatyti, kokie naudojami skaitiniai standartai ir paslaugos tiek e, internetu, tiek neturint ryšio turėtų būti lygiai teikiamos. Ne visi piliečiai, aišku, nori naudotis skaitinėmis paslaugomis, todėl bent jau laikinai paslaugos, kurios teikiamos internetu, turėtų toliau būti teikiamos ir e, tiesiogiai e, per asmeninius kontaktus. Žinoma, bėgant laikui mes galvosime apie tai, kad e, elektroninės paslaugos leidžia sutaupyti išlaidas, bet aišku, bus atveju, kad žmonės, kurie, kai nebeliks žmonių, kurie ne, nebuvo, kurie gimė neskaitminėme amžiuje, ne interneto amžiuje, tuomet galbūt ir nereikės tų paralelių paslaugų. Norime, kad būtų tarp valstybinės struktūros, kad galima būtų pasinaudoti paslaugomis tarp valstybinių mastų. Tai ypač svarbu pasienio regionams, kur toks keitimasis informacija gali būti aktualus. Kalbant apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarpvalstybinį domenų teikimą, e, paslaugų teikimą, reikia nepamiršti kalbinių barjerų. Taip pat nepakanka teikti paslaugas šalies kalba, galbūt reikia tas paslaugas teikti ir kitomis kalbomis. Komisija ir institucijos, manau, turėtų parodyti gerą pavyzdį šioje srityje. Nors tai ir neminima konkrečiai šiame plane, tačiau šia, tai būtų galima paminėti ir tai būtų geras pavyzdys visai Europos Sąjungai, nu, nes ne visuomet taip yra. Jei kalbėsime apie komunikavimą įvairiomis kalbomis, teikiant įvairias formas ir dokumentus, tai komisija galėtų pateikti gerą pavyzdį. Taip pat keitimasis patirtimi, gera praktika taip pat turėtų būti propaguojami ir skatinami, nes juk nenorime išradinėti dviračio kiekvienu atveju. Jeigu kalbėsime apie sutartus įsipareigojimus ir priemonės, elektroninius parašus ir kitas, kitus dalykus, reikia, kad jie būtų dėgiami tinkamai valstybėse narėse. Čia galima pasiekti daug pažangos, jeigu eisime į priekį dėkdami vien tai, dėl ko jau sutarta. Na, šiame pranešime mes negalime aptarti detaliai visų aspektų, nes yra tam tikras apimties apribojimas. Taigi aš teiksiu tam tikrų pakeitimų, kad papildyčiau e, šį pranešimą. Ir vienas dar svarbus aspektas yra asmeniniai duomenys, duomenų saugumas, infrastruktūra, saugius tinklus ypač jautrasios rytise, kuomet kalbame apie jautrius duomenis, reikia turėti tinkamas technologijas, kad galėtume didinti pasitikėjimą e, sistemomis ir e, elektroninę valdžią. Na ir jeigu leisite, norėčiau pasakyti, kad vėlai e, išklausyčiau dabar šelnių pranešėjų, galbūt jie turės papildomų idėjų dėl to, kaip pagerinti šį pranešimą. Galime daug pasimokyti, pavyzdžiui, iš Estijos šiuo atveju ir pasimokite vieni iš kitų. Labai ačiū, toliau sąrašą turiu. Borzan, Zula, Kalas. Ar dar kas nors norės kalbėti? Prašysiu jungti laikrodį, kad žinotumėte, kiek laiko kalbame. Kalbate ir sustabdysiu po 4-5 minučių. Bet long. Uh, Nebozana, ačiū, man tiek daug neprireiks. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą. Jis išsamus ir jame aptarti klausimai, kurie man labai rūpi. Konstatuojamoji dalis yra trumpa, bet tikriausiai ji trumpa dėl to, kad pranešimo ilgis yra ribotas. E, reiktų paminėti, kad ankstesnis veiksmų planas padėjo pasi paskatinti e, daug pažangos ir skaitmeninimas e, apima ir abipusį kvalifikacijų pripažinimą, geresnį judumą ir geresnės socialinės teisės. E, jis daro tinkamą poveikį piliečių aktyvesniam dalyvavimui. Taip pat galime geriau siekti elektroninės demokratijos planų. Tačiau turime nepamiršti, kad visos programos turi apimti visus piliečius ir reikėtų vengti galimo skaitmeninio padalymo. Šis planas turi apimti labiausiai pažydžiamus piliečius - žmonės su negale, tuos, kurie gyvena regionuose, taip pat ten, kur yra mažiau infrastruktūros ir užtikrinti jiems visiems jų teisės. Praėjusiais metais balsavome dėl pranešimo Envi komitete dėl skaitmeninės darbo tvarkės naudos elektroninių paslaugų Manau, kad to pranešimo e, nuostatos turėtų būti ir šiame e, pranešime. Turėtume e, paminėti jungtinės debesijos paslaugas. Keletas pastraipų šiame pranešime, man atrodo, turėtų būti konkrečiau suformuluotos. Manau, kad problemų neturėtų dėl to iškilti. Vyriausybės planas turėtų būti skirtas ateičiai, visus įtraukiantis ir teisingas. Vertindama šį pranešimą darau išvadą, kad mes einame tinkamą kryptimį ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Taigi, pirmininkė, neviršiau dviejų minučių. Ačiū. Richard Zulek. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už atliktą darbą. Pagrindiniai tikslai pagal vyriausybės planus yra tikrai svarbus. Tai yra įvesti skaitmeninius kriterijus, <clears throat> vieno langelio principas, dar vienas svarbus dalykas. Juo remiantis užtikrinsime piliečiams geresnę prieigą prie viešųjų paslaugų. Saveikumas, e, valdžios sistemų saveikumas, tai nuostata, kuriai pritariu. Būtų gerai, jeigu vienoje valstybėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir kitoje, kit, kitų šalių piliečiams. Taip pat atšvelgiant į tai, kad anglų kalba yra labai paplitusi ES šalise, būtų naudinga, jei elektroninės valdžios paslaugos visada būtų teikiamos ir anglų kalba, draugė, lygiai greta su kitomis kalbomis. sunku šią tokias paslaugas įvertinti finansiškai, todėl turime būti labai atsargus, kad, netver, kad netvertume durų korupcijai. Kai kuriuose Europos dalise, regionuose, kuriuos pažįstu, tai būtų aktualu, todėl siūlyčiau praplėsti e, o, OLAF e, galimybių įsikišti apriepti ir užtikrinti <clears throat> kontrolę. Tai viena iš sričių, kuriuose ES veikimas yra naudingas ir būtų gerai, jei ES patvirtintų kriterijus dėl skaitmeninės sistemos. Bet norėčiau taip pat dėl kai ko perspėti. perspėti. Nemanykime, kad viskas vyks labai lengvai Jei norime, kad paslaugos būtų prieinamos ir kaimo vietovėse, mažose kaimuose, tai negalime tikėtis, kad tai bus prieinama auto, labai greitai. Ta, tai užtruks, prieiks laiko viskas vyksta sparčiau miestuose nei kaimuose, todėl tikrai nemanykime, kad visi vienu metu iš karto galės naudotis šiomis paslaugomis. Toliau Kaja Kalas. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už darbą rengiant šį pranešimą. Norėčiau akcentuoti principus, kurie akcentuojami ir šiame pranešime ir svarbus e, valdžios plane. Paslaugos. Jeigu bus galimybė užpildyti prašymus internetu ir, ir, ir tik tai dalis, labai maža dalis tuo pasinaudos, tai nėra prasmės. Elektroninio parašo galimybė, tai galimybė bent, pagrindinė galimybė plėsti šias paslaugas. Taip pat vieno karto principas turi būti taikomas, kad piliečiai neprivalėtų kiekvieną kartą teikti tų pačių duomenų duomenų apsaugos svarba, apie tai kalbė ir pranešėja, taip turėtų būti atspirties taškas, o ne kliūtis e, valdžios kūrimui. Dažnai valstybės narės skaitmeninimą supranta tik tai kaip veiksmingumo sieki, tačiau tai apima daug daugiau kai kurie principai turėtų būti integruoti automatiškumo pagrindu. Duomenų bazės turėtų būti decentralizuotos ir tuo pat metu tarpusavis susijusios, kad jos galėtų komunikuoti viena su kita. Nes viena didelė duomenų bazė <clears throat> turėt, bus labiau pažeidžiama mm, dėl įvairių kibernetinių grėsmių reikėtų tinkamai kontroliuoti duomenų bazės ir žinoti, kas gali su tais duomenimis susipažinti. Pavyzdžiui, mano šalyje e, viskas yra labai paprasta, gali pasitikrinti, kas turi teisę susipažinti su tą duomenimis bet kuriuo momentu. Norėčiau pridurti dar porą pastabų. Vieno karto duomenų <clears throat> teikimo principas. Komisija turėtų siekti platesnio užmojo tikslų. Uh, šiuo požiūriu e valdžios plane. Būtų įdomu susipažinti ir su <clears throat> eksperimentinio e, elektroninio projekto skirto verslui rezultatais. Komisija neturėtų laukti 2019 prieš pradėdama taikyti to vieno karto domenų teikimo principą miestams. Turėtume dirbti pragmatiškai ir išsiaiškinti, kur galima išplėtoti dvišalius projektus, skatinant darbo jėgos judumą arba ir skaitme, skaitmeninius aprašus. ES turi palengvinti žmonių kasdienį gyvenimą. Atvirų duomenų klausimas. Manau, kad vyriausybės duomenės turėtų būti atviri ir prieinami, <clears throat> pranešėja kalba apie atviras duomenis, e, atvirus e, viešųjų institucijų duomenis e, piliečiai ir verslas čia. Jiems tai aktualu. Pateiksiu pavyzdį. Estijoje privatus sektorius draugė su viešuoju sektoriumi iš, pa, pa, sukūrė e-tapatybės sistemą, nes bankams buvo iškilę problemų ir todėl tie sektoriai dirbo drauge kurdami šią sistemą. Dar vienas dalykas. Privatus sektorius šiame projekte turėtų būti laikomas partneriu, ypač kalbant apie viešuosius pirkimus. Vieš, viešųjų pirkimų taisyklėse yra novatoriškų kriterijų, tačiau jie labai retai pasitelkiami, o jos reikėtų panaudoti kai e, organizuojami viešieji, viešųjų pirkimų konkursai, nes dažnai tose, to konkurso taisyklėse yra tiek daug nuostatų, kad labai nedaug kas gali dalyvauti juose. Tai tiek norėjau aptarti. Ačiū, vėliau Andrės Šuob. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai Sabinai Ferhajan už tikrai gerą pranešimą. Manau, kad jie pavyko aptarti svarbiausius klausimus susijusius su e valdžios sistema, plačiai juosčio ryšio dėgymas turėtų susilaukti mūsų dėmesio. Mes taip pat e, norime užtikrinti greitą įgio interneto prieigą visiems. Nereikėtų e, sumažinti mūsų tikslų čia. Kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga duomenų apsaugos reglamentas numato tinkamą gerą apsaugos lygmenį. Ir jūs teisingai pastebėjote, e, komentar, ką komentaruose dėl pakeitimų. Turėtume kalbėti apie mm, virtualiosios erdvės saugumą. E, viešos ir privataus sektoriaus įmonės turėti, turėtų imtis veiksmų, jei norime apsaugoti piliečius nuo e, kibernetinių išpolių ir čia svarbiausias žodis būtų atsparumas. Taip pat galėtume pakalbėti apie tai, kaip tobulinti ir atnaujinti teisės aktus. Aš pats teiksiu pakeitimų šiais klausimais. Ačiū. Pone pirmininkė, aš visiškai sutinku su šešėliniu pranešėju nuomonė, sako panas Dantė ir tikrai labai teigiamai vertinu kolegų parengtą pranešimo projektą. Klausimas aktualus ypač <clears throat> viešajam sektoriui, nes mes kasdieną naudojamės įvairiomis pas, elektroninėmis paslaugomis. Ta darome išmaniųjų telefonų pagalba ir manau, kad administracijos požiūrių tai taip pat yra labai aktualu, bet ES gal reikėtų daugiau investuota Pirmiausia, aktualus yra plačiai juostis ryšys, bet jį reikia įdėkti ne tik tai stambiuose gyvenamosiuose centruose, bet taip pat ir atokiosnėse vietose, kad būtų galima piliečiams teikti daugiau paslaugų. Ir plačiai juošio ryšio tinklo plėtota miestuose ir kaimo vietovėse yra labai svarbi, pavyzdžiui, kad ir tokiu atveju, e-sveikatos atveju. Taip pat noriu patikinti, kad kartu su pranešėju mes teiksime pasiūlymus dėl pakeitimų, tačiau svarbiausias dalykas, ką mes turime aiškiai pasakyti, kad šioje srityje reikia žengti toliau, imtis papildomų priemonių, o kalbant apie duomenų saugą ir apsaugą, tai šiuo atveju spragų yra daug. Ir reikia pasirūpinti ne tik tais duomenimis, kurios saugo ir tvarko viešosios įstaigos, bet reikia ir galvoti, kaip um, užtikrinti duomenų apsaugą. Dar vienas dalykas, kad mes turime gerai pagalvoti, kaip užtikrinti sklandų elektroninių paslaugų teikimą visiems. Ponas Koelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešiai už puikiai parengtą pranešimo projektą. Noriu atkreipti dėmesį į tris dalykus. Pirma, dėl plačiajuošio ryšio tinklo ir būtinybės įplėtoti kaimo vietovėse visiškai sutinku. Dėl duomenų apsaugos ir prieigos prie jų, tai visai Europai aktualus klausimas ir Sabina labai gerai viską suformulavo. Dar kitas dalykas, tai yra, kita pastaba, tai yra administruojančiųjų įstaigų vieno langelio sistema. Nepakanka parengti ir turėti tik tai portalus, skaitmeninius portalus. Reikia užtikrinti, kad piliečiai galėtų prisijungti ir užuot e, minčius įvairius lenkščius turi būti sukurta bendra sistema, kuri būtų nulatos e, e, atnaujinama. Tam reikia pagalvoti, ar nevertėtų pasikeisti gerąją patirtimį. Ir trečia, Sabina pažymėjo ir man tai aktualu, būtent skaitmeninio raštingumo klausimas. Reikia mokyti skaitmeninių įgūdžių tiek e, tuos, kurie dirba viešajame sektorija, tiek tuos, e, kurie e, naudojasi paslaugomis kaip privatus asmenys. Tada bus lengviau išmaniai naudotas skaitmeninius produktus. Mažiau pasiturintis žmonas ir net tie, kurie gali prisijungti prie elektroninių paslaugų, ne visada sugeba lengvai pasinaudoti siūlomomis paslaugomis. Todėl skaitmeninimas neturi tapti preteksto nustumti į šoną žmonės. Kita vertus, skaitmeninimas turi užtikrinti, kad ir vietose teikiamos vietos būstinės paslaugos. Vyriausybė labai dažnai bando mažinti lėšas e, kai kuriuose srityse ir šioje taip pat, bet mes turime užkirsti tam kelią. Ačiū. Toliau pana Šaltas. Ačiū. Noriu padėkoti poniai pranešėjai, parengus šį pranešimą, kuris yra nepriekaištingas, jame yra daug svarbių aspektų, kuriuos turime svarstyti, svarstydami šį e, valstybės valdymo sektorių. Kolegos jau aptarė nemažai dalykų. <clears throat> Aš norėčiau dar pridurti keletą pastebėjimų. Manau, kad komisija turėtų įvertinti, ištirtyti skaitmeninimo poveikį. <clears throat> Nega, pozityvų ir negatyvų numanomą poveikį, nes mm, visi automatizavimo projektai, skaitmeninimas atsilieps ir darbo rinkai. Tai bus svarbių iššūkių e, ateityje, todėl reikės numatyti ir darbo rinkos e, restruktūrizavimą, ypač uh, <clears throat> valstybės valdymo sektoriuje. Ir, ir tuos postus, kuriuos tai palies, reikėtų tinkamai restruktūrizuoti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į kaštus. Deja, skaitmeninimas dažnai kainuoja ir ta kaina yra perkeliama vartotojams. Jiems tenka uh, mokėti už paslaugas. Skaitmeninimo srityje neturėtų tai būti. Kalbant apie skaitmeninę valdžią. Reikia sumažinti e, šiuos kaštus. Mm ateityje gyvenimus panašius projektus paaiškėjo, kad e, tokie projektai yra veiksmingi ir kad e, galima pasipriešinti, galima sėkmingai kovoti su korupcija. Reikia numaryti, numatyti ir e, susijusių priemonių, susijusių su skaitmeninimo projektais skirtų visuomeniai siekiant e, užbėgti už akių galimiems korupcijos atvejams. Reiktų suva, supaprastinti e, valdymą, reikėtų sukurti galimybės paprastai naudotis šią sistemą, nes kartais viskas yra gana sudėtinga, ypač, e, pažiūrėjau, sveikatos rytyje, e, tarp valstybinėje srityje. E, taip pat fiskalinėme sektorėje dar reikia daug nuveikti. Bet manau, kad tai leis mums pasiekti didesnio skaidrumo e, valstybės valdymo sektoriuje. Taip pat tą patį pasakyčiau ir apie privatų sektorių. Reiktų nepamiršti ir virtualiosios erdvės saugumo ir jos grėsmių. Ir čia reiktų išlikti ypač atidiems. Pritariu pranešėjos pasirinktam požiūriui, bet mes pateiksime, mes žaliųjų frakcija pateiksime keletą pakeitimų, kurie tikimės pagerint šį pranešimą. Ačiū. Um, Keletą pastabų iš savo pusės norėčiau pateikti. Pirmiausia, tai noriu patikėti už puikiai parengtą pranešimo projektą. Gal yra tokių sryčių, kuriuose reikėtų daugiau detalių pateikti, jas papildyti. Nebejotinai, kad plačia juošio ryšio tinklo plėtota nusipelno visokiojopos e, paramos, tačiau yra labai įvairių būdų, kaip tai galima padaryti. Yra ISO standartai ir galų gale gali būti tokio tinklo dėgymas ir plėtojimas labai įvairiai finansuojamas. Dabar dėl tai man trūko kažkokio požiūrio dėl e, paslaugų. Nebejotinai, kad galime ir prieiti vienos išvados. Pirmiausia, aišku, svarbu užtikrinti prieigą, tačiau svarbiausia įsiaiškinti, kokios paslaugos gali būti teikti elektroniniu būdu, o kokios ne. Duomenų apsauga GDPRA turiu pasakyti, kad būtina laikytis asmens duomenų apsaugos taisyklių ir a, svarbiausia, kad būtų išvengta teisinės kolizijos, nes tuo tarpu labai daug yra įvairiausių taisyklių ir tokia teisinė jų tarpusavio kolizija yra visiškai įmanoma. Dar vienas dalykas - geroji patirtis. Verta paminėti Estijos patirtį, jų sistemą. Dar taip pat buvo kalbama apie eidas bet aš manau, kad kai kuriuose vietose būtų labai sudėtinga tai padaryti ir prašyti, kad būtų atlikta papildoma saugumo patikra prieš imant mokestį, na, perspečiau, kad reikia dar panalizuoti šitą dalyką. Dabar buvo taip pat pastaba ir dėl viešųjų pirkimų. Nelabai gerai supratau, bet man atrodo, kad a, gali būti taip, jog daugelį viešojo pirkimo taisyklių teks taisyti. Andrėjasas pakeitė, pasiūlytas pakeitimas susijęs su duomenų apsauga yra labai įdomus, ypač jeigu galvojame apie tai, kad gali būti pateiktas pakeitimas dėl to, kad ūkinės veiklos subjektai padėtų vartotojams geriau užsitikrinti saugumą duomenų apsaugą elektroninėje erdvėje, bet bet kuriuo atveju elektroninės erdvės um, informacijos apsauga yra labai aktus dalykas. Sabina, žodis jums dabar. Na, labai ačiū visiems už drąsinančius žodžius ir teigiamą įvertinimą. Labai džiaugiuosi, kad kolegos iškėlė įvairių klausimų, ypač um, tų, apie kuriuos aš pakankamai abstrakčiai kalbu savo pranešimų projekte. Labai džiaugiuosi tokia bendradarbiavimo dvasia dabar dėl e, duomenų apsaugos. Porą žodžių. Turėtumėte, turėtumėme užtikrinti duomenų apsaugą jau e, kuriant sistemas, jas projektuojant ir diegiant. Dar kyla nebejotinai tarpusavio suveikumo klausimas, ypač jeigu galvojame apie tarpvalstybinio lygio projektus ir prieigą. Ne, nebejotina, kad elektroninėje erdvėje veikia įvairūs paslaugų tiekėjai, įvairūs departamentai ir toliau yra visaveikumo klausimas, todėl lieka aktualus. Pavyzdžiui, informacija apie migrantus Vokietijoje. Jie talpinama buvo Vokietijoje įvairiose duomenų bazėse, kurios tarpusavyje buvo nesaveikios, nesuderinamos. Ir dėl to iškylo labai rimtas duomenų bazių sistemų saveikumo klausimas kas aktualu tvarkant duomenis, nes jeigu norime rimtai tvarkyti duomenis, tai tada e, nebejotinai būtina e, atsižvelgti tarp valstybiškumo elementą į sistemų saveikumą, nes tokiu būdu, tik tokiu būdu užtikrinsime, kad elektroninėmis paslaugomis galės pasinaudoti kaip galima daugiau vartotojų. Taigi ačiū visiems už pasiūlymus, o kurie tikiuosi virs pakeitimais. Aš manau, kad galiausiai dar padirbėjus mes parengsime labai naudingą dokumentą. Pirmininkė, ar komisija nori pasisakyti? Jeigu jūs tankina tai, ką girdėjote, tada gerai. Prašyčiau iki vasario 28 dienos pateikti e, pasiūlymus dėl pakeitimo. O dabar galime pereiti prie kito mūsų klausimo, tai yra Europos ryšių kodeksas, naujos redakcijos dokumentas ir prieš e, suteikiant žodį e, pranešėjai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbę detalę. E, jūs žinote, kad visas pasiūlymas yra labai svarbus, nes tuo siūlymu bus keičiama nemažai taisyklių, kurios reglamentuoja veikimą elektroninėje erdvėje. Ir imko rūpi nemažai svarbių klausimų. Ypač noriu padėkoti Birgi ir Panos e, už visą tą darbą, kurį jie atliko, bandydami apibrėžti Imko komiteto kompetencijos ribas nagrinėjant šį klausimą. Nes e, klausimo aktualumas aštrus dar ir dėl to, kad daug dalykų yra susiję su vartotojais. Taigi, kaip sakiau, parengtas naujos redakcijos dokumentas, peržiūra atlikta labai išsamei ir panašu, kad taisyklės nebus pačios paprasčiausios. Deja, aš taip pat pastebėjau, tiksliau e, mano dėmesį atkreipė į tai, kad dokumento, kurį parengė komisija, kokybė nėra itin gera. Pavyzdžiui, e, tekstai skirtingomis ES kalbomis yra skirtingi tiek konstatuojamojos dalies atveju, tiek norminės dalies atveju. Be to atsiranda labai daug klaidų, atsirado labai daug klaidų. Aišku, tekstas yra ilgas, naujos redakcijos dokumentas yra labai ilgas, bet uh, būtina šias problemas išspręsti laiku, kad uh, darbas netriktų. Komisija, ar jūs klausotės, klausė pirmininkė? Noriu kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad ji padarytų viską, ką turi padaryti teisė koros institucija, kad būtų a, per įmanomai greitą laiką įspręsti lingvistiniai redakcinio pobūdžio klausimai, ypač a, a, nuostatų įvairiomis kalbomis nesutapimas. <clears throat> nes tai reikia padaryti kaip galima greičiau. Mes iš savo pusės su kolegomis iš pramonės komiteto taip pat dirbsime ir ieškosime galimybių pagalvoti apie tobulesnius techninius problemų sprendimus. Išimtinė kompetencija dėl galutinių vartotojo teisų ir kitų klausimų yra išskirtinės kompetencijos rytis, yra tokius ryčių, kurios priklauso bendrai kompetencijų, bendrai kompetencijos sričiai. Tačiau viskas e, nepriklauso vien tik tai nuo pagdavimų. 21-22 birželio bus balsuojama pagrindinėme komitete, ITRE komitete ir mūsų komitete nuomonės projektą rengia uh, e, pona Šaransova. Ačiū pirmininkai, kaip jūs teisingai pasakėte, tai yra gana didelis <clears throat> ir sudėtingas dokumentas. Todėl tai aš negalėsiu visų klausimų aptarti šiandien, tačiau susitelksiu ties tais klausimais, kurie yra tiesiogiai susijęs su šio komiteto darbu kaip sakėte, ir aš norėčiau padėkoti Jums už gerą darbą, kurį dėl to, kad IMCO dabar turi išskirtinę kompetenciją kai kuriais klausimais, tad Todėl šio dokumento negalima skaityti vien tik tai paprastos nuomonės. Tas pat e, tiesa yra apie šešėlius pranešėjus pasakytina, nes prašymų surenkti posėdžius dėl šio dokumento buvo didžiulis. Tai rodo, koks svarbus šis dokumentas yra šiam komitetui. Pasakius, tai vis tiek reikia pasakyti, kad yra daug dubliavimas tarp įvairių direktyvos dalių, kai kurie klausimai priklauso įtrė kompetencijai, kai kurie mums, ypač kalbant apie OTTS Ir taip pat šioje nuomonėje reikia paminėti ir kitas direktyvos dalis, nes e, mūsų pakeitimai bus traktuojami kaip snartiniai pakeitimai į pranešimai. Na, o dabar dėl turinio, dėl visuotinių paslaugų prievulės. Apskritai aš pritariu komisijos pakeitimams, e, dabartiniai USO taisyklėms Internetas labai svarbus visuomeniai ir jis gali būti vertinamas kaip e, komunalinė paslauga. Jo distribucija yra tokia pat svarbi kaip e, e, elektros ar dujų tiekimas. Jis turi būti prieinamas visiems, skaitant, aišku, ir neįgalius asmenys, kad jie galėtų būti visapusiški visuomenės dalyviai. Tiesa, plačiošiam ryšiui plečiantis ir tapus prieinamam beveik visiems. E, reikia dėmesio perkelti nuo jo prieinamumo prie e, gal, sugebėjimo, jo, jo, jo e, prieinamumo kainų prasme. Aišku, reikia kalbėti apie jo tiekimą, ypač kaimo vietovėse, tačiau reikia siekti, kad būtų veiksmingų būdų žmonėms pasinaudoti internetu. Todėl mes turime daugiau dėmesio skirti tam, kas yra veiksmingiausia kaštų pagrindu, atžvilgių ir galima atkreipti dėmesį tai, kad mobilios, mobilusis internetas kartais gali būti ir pigesnis negu fiksuoto ryšio internetas. Antras klausimas, kas turi mokėti už tas universalias paslaugas. Dabartiniai įstatymai teigia, kad e, tai yra telekomunikacijų operatoriai, o komisija e, siūlo, kad tai būtų valstybės narės. Be abejonės tai bus viena didžiausių mūšių kitame pastate, būtent taryboje. Aš šiuo metu pritariu komisijos tvirtiniam pasiūlymui, kad e, išlaidos už universalias paslaugas būtų padengiamos valstybių narių. Universalios paslaugos yra ne vien tik tai balso skambučiai. E, internetas yra fundamentaliai svarbus e, ekonomikai ir visuomeniai, kaip buvo ir su keliais anksčiau, dabar internetas yra tapęs svarbiausia infrastruktūros dalimi visuomeniai ir našta užtikrinta visiems prieiga turi būti e, visos visuomenės našta. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad ši našta nebūtų per didelė valstybėms narėms. Būtent todėl turime atsargiai žiūrėti į reikalavimus dėl penkto priedo, ką ta e, universaliai prieiga reiškia praktikoje. Tai negaturi reikšti prisijungimo greičio, Nebūtinai tai turi būti 100 gigabitų per, sek per sekundę. Dėl galtinių vartotojų teisų šiuo metu aš analizuoju, kaip vartotojų teisės įtraukti į šį dokumentą, kad e, tai atitiktų mūsų komiteto darbą dėl skaitmeninių duomenų. E, geriausia būtų užtikrinti vienodą taisyklių rinkinį ir tuomet vartotojams bus lengviau žinoti, kokias teisės jie turi, o verslai bus lengviau teis, teikti paslaugas visoje Europoje. Tai yra sritis, kur mums reikia visiško suderinimo su labai nedaug išimčių, pavyzdžiui, dėl maksimalios starties trukmės. Ir aš e, norėsiu, sėksiu užkirsti kelią vartotojų teisų suvaržymams šioje srityje. Kartais geriau suderinti nuostatas, negu turėti fragmentuotas rinkas. Kai informacinių, tai dėl informacinių reikalavimų, tai atsimenate, turbūt apie tai buvo kalbama jau TSM pasiūlyme, tačiau galtinė teisės akto nebuvo parinkta. Aš bandysiu ginti šias nuostatas e, vėlgi, bet manau, kad reikės daugiau paramos iš įvairių partijų pusės. Dėl perkeliamumo E, bandysiu išsiaiškinti kai kurios klausimus. Ir ras, pritariu, kad reikia užtikrinti, kad vartotojai galėtų greitai pakeisti tiekėjus. Yra skirtumas, kai perini nuo DSL operatoriaus prie kito ar, arba perinimas iš e, ADSL operatoriaus prie kabelinio operatoriaus. E, dėl kai kurių pasiūlymų reikia patikslinimų, reikia įsivaizduoti, kaip praktikoje tai bus taikoma. Dėl 112 pritarsiu. Informacijos teikimui aparato pagrindų, bet reikia įsivaizduoti, kokias čia yra grėsmės. Taip pat reikia spręsti klausimus susijusius su kritinėmis situacijomis ir 9 straipsnio procedūra yra per lėta. Jeigu ketinama spręsti problemą nuo perėjimą nuo numerinės sistemos prie kitokios, tai šį perėjimą reikia spręsti prasnės teisėkuros procedūros būdu, o ne taikomojo akto būdu. Dėl neįgaliųjų asmenų aš bandais sieksiu išplėsti taikymos rytį ir užtikrinti, kad visos komunikacijos paslaugos ir įranga būtų prieinami uh, žmonėms su negale. Būtent čia kodekse arba prieinamumo akte užtikrinta. E, siekiant garantuoti, kad tai, būtų, taptų, kad tai taptų ES teisę, reikia įtraukti šios nuostatos į abu dokumentus. Ir pagaliau, ponia pirminkė, noriu e, pakomentuoti OTTS. Suprantu, kad komisijos tikslas e, padaryti tai pasiūlymus skirtų ateičiai nors e, kai kurios paslaugos netitinka telekomunikacijų operatoriaus ar interneto ryšio tiekėjo paslaugų. Kai kalbama apie pačių paslaugų panašumą, taip. Pranešimas e, taip, tas, yra tas pats, kas technis, techninė žinutė ir aš suprantu, kad operatoriai galbūt parduoda mažiau tiek žinučių Tuo pat metu argumentas, kad jie parduoda daugiau duomenų, yra taip pat teisingas. Taigi aš sieksiu balanso, pusiausvėros su ITRE komiteto pranešėjų. Ačiū, panė pirminkė. Ačiū už puikia apžvalgą. Lamberts Van Nistelroje, APP. Ačiū už šią galimybę pasisakyti. Ačiū už įžangą. Noriu pateikti bendrų pastabų, nes vyks mūsų klausimai, kuris bus svarbus, bus svarbus. ir mes e, sulaukame didelio susidomėjimo, daug signalų iš tiek iš vartotojų, tiek ir bendrovių pusės. Taigi vyksta daug kas ir Europai reikia papildomos vertės, tai yra tas dokumentas, kuris liečia labai daug žmonių ir mus priartina prie piliečių reikėtų turėti galvoje visą tai. Antra pastaba. Naujoji pusiausvyrą. Ankstesnis, e, ankstesnio teisės akto 59 metai daug kas pasikeitė. Ir tradiciniai te telekomai naujos paslaugos turi susilaukti vienodo požiūrio. telekomunikacijų tai srityje paslaugos buvo geros kokybės, tačiau ne su visomis, e, ne su visais iššūkiais jie sugebėjo susidoroti. Ir jų e, problemos buvo susijungimusios turbūt su ir su pajamų generavimu, taigi reikia geresnio balanso ir šiame pasiūlyme. Trečia pastaba. Dėl vidaus rinkos situacijos praeitėje taryba, kalbėdama apie spektrą ir kitus aspektus, nenorėjo įti į priekį. O čia yra išbandymas Europoje ir mes esame pasirengę ateičiai. Šis dokumentas parodys, ar mes taikysime nacionalistinį požiūrį, ar pasinaudosime naujomis galimybėmis. Tokios trys mano pastabos. Aš sutiku su galtinio vartotojų teisų apibrėžimu. Iš tiesų, turime labai gerus standartus skirtus galtinių vartotojų apsaugai. Tai yra geras santykis tarp kainos ir kokybės. Kas man kelia nerima, kad maksimali kontrakto trukmė čia numatyta yra 24 mėnesiai. Mano nuomonė, šiame greitai besiginčiame pasaulyje reikėtų galvoti apie 12 mėnesių trukmę, nes tai, tai būtų arčiau tikroviai. Komunikacija kritiniais atvejais, jūs kalbėjote apie tai, įvairios paslaugos, ne tik fiksuotas ryšys turi būti čia prieinamas ir vėlgi kokybė, kokybė, kokybė ir patikimumas. E, dėl universalių paslaugų. Šiek tiek čia sudėtinga, jeigu dabar paprašysite vyriausybę sumokėtų už tai, kad visi galėtų pasinaudoti tomis paslaugomis. Na, pažvelgus į pastarosius metus, e, žinome, kad daug valstybė narių nesugeba sumokėti savo kofinansavimo dalies, kad panaudotų Europos pinigus, o dabar sakyti, kad e, jos turės už kažką sumokėti. Yra šiek tiek sudėtinga. Čia gal dar li turėtų likti atviras klausimas. Svarbiausia, kad tai veikti. Taigi aš esu pasirengęs dirbti su šio dokumentu iš EPPS pusės. Aš atviras jūsų pasiūlymams ir, ir reikia dar pasidomėti, kokie interesai bus įtrė komitete. Ir po to vėliau lauksime darybų su taryba. Gali būti sunku juos pakreipti tinkamą linkmę. Sì, eh, a nome dell'onorevole Mizzi, che non può essere. Ponas Dantį, ponios Mitsi vardu, ji negalėjo ateiti į šį posėdį. Norėčiau e, išsakyti štai kokius pastebėjimus dėl elektroninio ryšių kodekso. E, rengiama nauja redakcija dar yra tik e, pirmuosiuose etapuose ir reikėtų aptarti daugybę e, šio siūlymo aspektų, nes juo keičiamos keturios direktyvos ir taip reformuojama <clears throat> ryšių sistema Europos Sąjungoje. Tai visiems piliečiams svarbis rytis. Bendrijos taisyklių peržiūra e, šioje srityje gali palengvinti <clears throat> gyvenimą daugam, užtikrinti didesnį konkurencingumą ir augimą. Pone Micis sveikina komisijos pasiūlymą ir yra pasirengusi dirbti. Tikisi, kad, ko, tikisi, kad kodeksas numatys e, lankstų požiūrį galimybei užtikrinti ryšius tarp valstybių narių ir su užsieniu Turime didinti konkurenciją vartotojų naudai telekomų rinkoje. E, Būdamas atstemų šešėlinė pranešėja, jis savo prioritetu laiko siekį užtikrinti, kad ryšių kodeksas atitiktų, e, būtų pajėgus atliepti šiandienos ir ateities e, teisinius iššūkius. Reikia tinkamos konkurencijos. E, ryšių rinkoje. Jie akcentuoja e, atvirą interneto prieigą, taip pat būtinybę kovoti su geografinėmis kliūtimis. E, telekomų rinkoje reikia išlaikyti konkurenciją ir įvairių dydžių operatoriai E, šioje rinkoje konkuruoja, norėdami <clears throat> užsitarnauti vartotojų pasitikėjimą ir siūlydami modernes paslaugas. Kalbant apie prieigą prie rinkos, kodeksas turi užtikrinti, kad nauji operatoriai rinkoje įgytų prieigą prie infrastruktūros protingomis kainomis kad jie galėtų e, būti viena iš konkurencinių jėgų, kurių reikia rinkai. Mes domėsimės taisyklėmis e, dėl naujų investicijų į in infrastruktūrą ir kaip tai, ir sieksime, kad tai tinkamai koreguotų situaciją. Remiantis praėjusios savaitės tarp institucinių susitarimų dėl tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimo. Reikia pažymėti, kad atėjo laikas nustoti taikyti diskriminaciją teikiant pas, paslaugas skaitmeninėme sektoriuje. Vartotojai neturėtų rūpėti, ar jis siunčia e, žinutę, trump, trumpai pranešimą savo šalyje ar į kitą šalį, e, į kitą ES šalį. vartotojai neturėtų susidurti su diskriminacija, kainos, pagri... kainos diskriminacija e, tuo pagrindu, e, iš kur skambina ar į kur siunčia žinę. Reikėtų baig... užbaigti šią nepagristą diskriminaciją Europoje. Turime atnaujinti vartotojų apsaugos nuostatas egzistuoja daugybė e, įvairiausių platformų, e, veikia, naudojamas tradicinis telefon, telefono ryšys, taip pat tokios prietikos kaip WhatsApp ir Skype. Pamatėme, kad e, iki šiol egzistavusi apsauga nėra veiksminga šiame sektoriuje. Turime kovoti su, su šią situaciją kuomet dėl pernelik techninių naujovių aspektų rinkoje iškyla kliūčių. Ačiū. Aš pati esu šešėlinė pranešė šio klausimo AKR frakcijos vardu. Aš taip pat sulaukiau daugybės klausimų iš įvairių interesų grupių, reguliuotojų, operatorių, vartotojų. Ir aš manau, kad reikia surenkti bendro stalo, apvalaus stalo diskusijas, e, organizuosiu jas. <clears throat> Draugė su savo komanda, jeigu norite, e, turite laiko, kviečiu jūs e, ateiti, susisiekite su mano komanda pristatomos reformos yra pagirtinos, reikia siekti tvirt, tinkamos konkurencijos, paskatinti investicijas bei užtikrinti vartotojams galimybę rinktis. Mūsų teisės aktai turi žvelgti į ateitį ir skatinti inovacijas. Neseniai baigėme darbą dėl bendros telekomų rinkos pasiūlymo. Jame buvo ir nuostatų dėl vartotojų apsaugos ir galutinių vartotojų. Ir turime užtikrinti, kad tos nuostatos atsispindėtų ir čia. Tačiau yra sričių e, niuansų, aspektų, į kuriuos reikia įsigilinti. Uh, nes norime užtikrinti pusiausvirą. Viena vertus tokią aplinką, kuri skatintų investicijas ir inovacijas, ir kita vertus e, nepamiršti vartotojų apsaugos. Tai labai svarbus siekis užtikrinti šią pusiausvyrą. Vartotojų apsauga. Pranešėja kalbėjo apie e, vieningą taisyklių rinkinį. Tačiau tai lengva taip pasakyti, bet daug sunkiau dažnai tai yra įgyvendinti praktiškai, ypač vartotojų apsaugoje. Reikia kurti sistemą, kuri užtikrintų aiškumą verslui, bet taip pat nepamiršti ir rinkos skirtumų. Egzistuoja kai kuriems sektoriams galiojančios nuostautos. Teisė informacija, informacija E, iš ankstinės prieigos galimybė, e, kai reikia daugiau galių suteikti vartotojams. Aš, pavyzdžiui, pasirinkau dviejų metų sutartis. Vieną, e, tokias sutartis pasiūliau savo sunums. Manau, kad dviejų metų sutartis jiems bus tikrai naudingos ir jos, jie pagarbiau elgsis su savo telefonais. Pasilgiau taip dėl praktinių priežasčių. Bet taip pat uh, <clears throat> norėjau galimybės ir, ir anksčiau nutraukti tą sutartį, jeigu prireiktų. Ir pagal tą dviejų metų sutartį, 12 pirmųjų mėnesių nebus galima nutraukti sutarties. E, Taip pat įvairių paslaugų susėjimas į vieną. Dėl įvairių priežasčių operatoriai siūlo tokią paslaugą. E, kalbėjome apie šį klausimą, kai e, svarstėme e, hipotekos direktyvą ir nusprendėme, kad tuo atveju nereikia taikyti šio principo, bet gal čia jis būtų naudingas informacija. Taip, skaidrumas yra svarbu, reikia numatyti gairės, uh, užtikrinti taip pat įvairių pasiūlymų galimybės. Bet vartotojai neprivalėtų skaityti viską, kiekvieną e, nuostatą reikia palikti ir nacionaliniam reguliuotojų lankstumo dėl dėl OTTS direktyvos. Ar kalbame apie žinias siunčiamas iš Facebook Messengerio ar e, e, telefono, mobilaus telefono, trump, trumposios žinutės reikėtų m, visko per, ne, per nelik nesugriežtinti. Prievolė teikti visuotinės paslaugas yra labai svarbus įrankis. Svarbu kad visi vartotojai turėtų galimybę naudotis internetu už prieinamą kainą, tačiau e, vis plečiasi galimybių įvairovė, ypač kaimo vietovėse. Turime to nepamiršti, taip pat nepamiršti, kaip tos galimybės finansuojamos. Jeigu viską perkelsime į valstybių narių lygmenį, nežinau, ar tai būtų protingas sprendimas. Nes tuomet E, visų Europos struktūrinių investicijų fondas nebūtų pasiteisinęs, e, ne, ne, nebūtų pavykę pritraukti privataus sektoriaus finansavimo. Reikia pasitelkti įvairius modelius finansavimo. Taip pat turime pasirūpinti kai, kad būtų lankstumas, reikalingas lankstumas teikia, užtikrinant visuotinės uh, E, visuotinių paslaugų prievalę. Tikiuosi taip pat, kad komisija nedelsiant, netrukus užbaigs šio e, pasiūlymo e, ruošimą, kad mes galėtume atlikti visą reikalingą darbą. Džiulija Reda, ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Tai iš tikrųjų sudėtingas teisės akto pasiūlymas visi aktualūs klausimai jau buvo paminėti. Norėčiau pabrėžti, aptarti tuos klausimus, kuriais IMKO komitetas vaidina svarbesnį vaidmenį, bet žinoma, susijęs svarbiausias klausimas tai yra apibrieštis ir apreptis ir kalbėdami apie čia turime kalbėti apie OTTS paslaugą ir apie, na, kai kalbame apie vienodas galimybės visiems, čia kai kas <clears throat> užmirštama, ypač kalbant apie infrastruktūrą ir apie paslaugą šiuo pagrindu. Mes suprantame, kad viena vertus komisija bando patikslinti, ką ji turi omeny, kalbėdama apie elektroninių ryšių paslaugas, tačiau mes nežinome, ar ilgos trukmės laikotarpiu e, tos e, grupavimas pagal skaičius pagal kitus kriterijus bus aktualus ateityje. Žinoma, geriausias kelias priekintai būtų pasirūpinti, kad būtų rib, numatytos ribotos prievolės, kai reikia apsispręsti, ar tos prievalės turi apimti ir, ir OTT paslaugas ir turime atsižvelgti tų paslaugų pobūdį. Galutinio vartotojo teisės. Tai labai svarbus klausimas. Mes sutinkame, kad reikia e, vartotojų apsaugos taisyklių pritaikyti konkretiems sektoriams, o dėl vartotojų galinimo, na, turiu pasakyti, kad ne visi e, yra, ne, ne visiems taip sekasi, kad, kad jų, jų, jų šeimos nariais yra Inko komiteto pirmininkė ir gali jiems e, suteikti profesionalią konsultaciją, kokias sutartys rinktis. Šiandien egzistuojančių taisyklių nepakanka. Tačiau jei įsigilinsime į konkrečiose sektoriuose galiojančias taisyklės, mes kaip ir pranešėję norime e, sąsajų sanglaudos tarp siūlomų sutarčių bei elektroninių ryšių kodekso, ypač dėl galimybės nutraukti sutartį, sutarties e, galio, galiojimo trukmės ir kel, kelių paslaugų tiekimo pagal vieną sutartį. E, ir ypač kalbant apie šį atvejį, e, būti pernelik daug, pernelik daug sumaišties, jeigu jos bus aptartos skirtingose teisės aktuose. Vartotojai turi turėti galimybę nuspręsti, jeigu jie nori pakeisti operatorių, e, palyginimo, galimybė, įrankiai palyginimui čia yra labai svarbus. Turime nepamiršti, kas jau egzistuoja e, bendroje telekomų rinkos. E, bendrame telekomų rinkos e, akte. Pavyzdžiui, egzistuoja taisyklė, kad e, vartotojai gali patys pasirinkti įrangą, todėl kyla abejonių dėl to, kodėl šiame kodekse kalbame apie informacijos teikimą apie įrangą, jeigu vartotojas neturi galimybės apsispręsti dėl įrangos. Žinau, kad netrukus prasidės balsavimas. Reikia e, tinkamos aukšto ligmens vartotojų apsaugos, bet mes už harmonizavimą, jeigu šioje sitėje, jeigu jis vyks aukščiausių lygmenių, visuotinės svarbos paslaugos. Graž, gerai, kad ir plačiai juostas ryšys čia apriektas, turime būti ambicingi šioje srityje ir galiausiai dar noriu kai ką pasakyti. E, Prasiūlyme kalbama ir apie sritį, kur nėra imkos sritis, e, galimybė vartotojams pasidalinti savo wifi ryšių. Tai svarbu, bet svarbu, kad e, galutiniai vartotojai ne tik turėtų tokią galimybę pagal sutartį, bet ir kad jiems galiotų saugaus uosto nuostatos ir, ir kad komerciniai vartotojai taip pat turėtų galimybę daryti savo wifi ryšių. Ačiū. Ir paskutinė pasisakys <clears throat> Kaja Kalas, o po to komisija. Bet prašau kalbėti trumpai. Pirmininkė, aš trumpai. <clears throat> Vienas, vienas, du. Na, aš manau, kad klausimas gal turėtų būti keliamas kiek kitaip. Turime kalbėti ne apie lygias sąlygas ir galimybę visiems teleoperatoriams, telekomunikacijų operatoriams veikti vienodomis sąlygomis, bet reikia <clears throat> kalbėti ir apie kitus dalykus. Todėl, sakykime, reikia pirmiausia vertinti, kaip kažkurie dalykai bus dėgiami praktikoje gyvenime. Taigi dar vienas dalykas dėl a, tų grupinių pasiūlymų, paketinių pasiūlymų. Tai verta iš tai, kad kreipti dėmesio. Vis labiau panašėja turinys, tai, kas perdodama mobiliosiomis ryšio priemonėmis ir fiksuotomis linijomis. Ir reikia galvoti apie harmonizavimą, nes negali būti taip, kad dalis sandorių bus suderintų, o kai kurie kiti dalykai nesuderinti, kad viena padėtis bus ES lygių, kita padėtis bus valstybėje narėje. Ačiū komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, mes tengiamės viską atlikti kaip galima sparčiau bet tikrai kyla e, nuoseklumo, e, darnumo klausimai tarp e, tekstų skirtingomis oficialiosiomis kalbomis. Ir taryboje su ITRE atstovais mes apie tai kalbėjome. Dar vienas dalykas, tai aktualus kitas klausimas, tai yra neįgaliųjų prieiga. Mes aišku pasisakome uh, už e, suderinamumą, už harmonizavimą, kaip kad ir jūs pažymėjote. Gal reikėtų paaiškinti dėl OTTS. Mūsų motyvas mes turėtume atsižvelgti ne į e, tiekimo poreikius, nes svarbiausias dalykas tai yra a, e, kita pusė, tai, kuriai reikalinga ir kokie duomenys reikalingi ir kaip apsaugoti um, asmens duomenys. Apsaugos atveju turime kreipti dėmesio į galutinio vartotojo variantą. Ir todėl komisijos nuomonė turi būti tam tikros taisyklės nustatomos OTT, bet nenumatomos OTTS visos prievolės, kokios numatytos. Um, šioje srityje. Dabar dėl galimybės išplėsti tarpusavio komunikavimo priemonas ir kanalus, pranešė apie tai kalbėjom. Klausimas labai aktualus, kuris turi būti sprendžiamas nedelsat, nes jeigu vartotojas pereina iš vienos sistemos į kitą, tai mes turime galvoti, kad apskritai sistemos e, veiksmingo panaudo, būtų užtikrintas veiksmingas sistemos panaudojimas. Dabar dėl e, tų paketų nenorime uždrausti nes tai yra naudinga vartotojams, vartotojams patinka tokia paslauga, tačiau reikia tą paslaugą reglamentuoti ir mes tai stengiamės padaryti. O dar dėl sutartinių prievolių, tai ponia pirmininkė sakė, kad jeigu nėra įdėmiai skaitomos visos sutarties sąlygos, tai turėtų būti pasiūlyti kažkokie pagrindiniai dalykai, bet jie turi būti svarbiausi. Dabar dėl kainų skirtumo. Nemanome, kad reikalinga šiame etape reguliuoti kainas, nes komisijos manimų OTTS teikia pakankamai alternatyvų ir kainos reguliuojasi savaime. Be to, kodeksas kai kuriuose kitose dalyse siūlo E, tiesiog sumažinti e, finansinių sankcijų už sutarties nutraukimą dydį. Labai ačiū. Kas norėtų pasisakyti, ar galime gal pereiti prie balsavimo? Ne. E, pirmininkė, pranešė, atsiprašau. Na, labai ačiū kolegoms už patarimus, už dalyvavimą šioje diskusijoje, nes dokumentas sudėtingas ir manau, kad artim, per artimiausias savaitės mes dar nekartą jį svarstysime. Dabar dėl nesudirinamumo tekstų aš nekantrai laukiu, kada galėsime padirbėti ir šiuo. Ir šio klausimu su kolegomis turiu pasakyti, kad viešasis klausimas vyks kovo 21 dieną šiuo klausimu, todėl prašom rengtis. O dabar pereikime prie balsavimo. Balsuosime dėl pono Koferatoje pranešimo projektų, tai yra Europos pramonės skaitmeninimas. Ir norėčiau, kad kolegos nepamirštumėte, kad ketvirtadienio darbo tvarkėje yra numatyta nemažai klausimų, kurie bus aptariami po pietų. Ir jeigu dėl tipo patvirtinimo balsavimas truks trumpiau, aš nebejotinai iš popietinės um, posėdžio dalies klausimus perkelsiu į rytinę posėdžio dalį, kad mes galėtume kuo sparčiau viską padaryti. Ir manau, kad tuo apsidžiaugs kai kurie nariai, kurie norėtų grįžti namo e, ketvirtadienio popietę. Taigi dėl ketvirtadienio posėdžio darbo tvarkės po pietų svarstomų klausimų. Visą laiką stebėkite, kas vyksta, nes, kaip sakiau, jeigu dėl tipo patvirtinimo dokumento balsavimas netruks ilgai, mes tada perkelsime iš popietinės e, posėdžio dalies klausimus į rytinę posėdžio dalį. Taigi tiek. O dabar e, Seržio Koferat pranešimo dėl Europos pramonės skaitmeninimo projektas už prieš susilaikę patvirtinta kompromisinis pasiūlymas Dešimtas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Antrasis kompromisinis už prieš patvirtinta. Trečias kompromisinis už prieš patvirtinta. Ketvirtas už prieš susilaikę priimta. Penktas už prieš susilaikę priimta. Šeštas už prieš susilaikę patvirtinta. Septintas už prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntas Ne, atsiprašau, pirmininkė sako 11. Už prieš susilaikę patvirtinta. 8. Už prieš susilaikę patvirtinta. 23. Pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 25 pakeitimas už prieš susilaikę patvirt, ne, atkrenta, nepatvirtintas, kompromisinis 13 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 42 pakeitimas, jo dvi dalis, kas už pirmąją dalį, už prieš susilaikę, antroji dalis už prieš susilaikę atkrenta. Devintas kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtas kompromisinis Ne, pirmininkė atsiprašo, 12 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. 14 kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 15 už prieš susilaikę patvirtinta, 67 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo elektroniniu būdu, prašom. Patvirtinta 30 už, vienas prieš, susilaikiusių nėra, sveikiname pranešėją. Seržijos sveikiname jūs. Ačiū. Na, kuo greičiau matysiu balsavimo sąrašą, kuris reikalingas ketvirtadienio posėdžiui, tuo aiškiau bus, kaip dirbsime. Ir galėsime pertvarkyti darbo tvarkę. O toliau Antonio Lopes Isturic White pranešimas dėl interneto ryšio siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys reikia apsvarstyti nuomonės projektą. Pranešimas rengiamas remiantis komisijos komunikatu apie 5G ryšį ir atitinkamą veiksmų planą. Ponas Lopes yra pagrindinis pranešimas ir iš karto aš suteiksiu jam galimybę pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamoji komisija, gerbiama pirmininkė, kolegos, aš manau, kad visiškai teisinga galvoti apie sektoriaus potencialo didinimą, nes tai aktualu ekonomikos augimo, uh, užimtumo didinimo atveju ir nebejotinai mes turime į tai atkreipti dėmesį, nes mūsų įgaliojimai tokie. Dar noriu pasakyti, kad e, <clears throat> šiuo atveju mes kalbame apie politiką, kurios rezultatus matysime gerokai vėliau, tikrai ne pačioje artimiausioje ateityje. Todėl jeigu kūrėme gerovę 500 milijonų mūsų vartotojų, reikia galvoti apie 5G technologiją, dabartiniu metu naudojamasi 4G technologija, bet mes vėluojame. Mes praradome konkurencingumą šioje srityje, todėl dabar labai um, aktyviai svarstome, ar ne, kaip galima būtų kuo greičiau dėkti 5G technologiją, kad įsiverštume į priekį. Svarbus dalykas yra aišku suderinamumas, saveikumas ir um, vidaus um, rinkos konkurencingumo pranašumai. Mes nebejotinai uh, tokių technologijų dėgymo pagalba sugebėtume uh, padidinti užimtumo lygį, sukurti daugiau naujų darbo vietų, automatizavimo revoliucija įvairiose sektoriuose gali duoti nemažai gerų rezultatų, nes e, greitai yra pereinamo prie naujų technologijų, tokių kaip debesų kompiuterija ir kitų. Bet jeigu mes norime užimti pirmauj, e, įsiveršti pirmauj, pirmaujančias gretas, mes turime imtis įdėg, naujovių įdėgymo daug sparčiau. Tai turi būti tokios naujovės, kurios domina vartotojus ir verslą. Pirma, mes turime nebejotinai įsiveršti ir tapti technologijų revoliucijos lyderiais. Antras dalykas, tai yra strateginės svarbos klausimas ES. Ir trečia, pagal dabartinės komisijos planus numatyti veiksmai, kurių reikia imtis. Naujos technologijos įdėgymas leis turi užtikrinti, kad visi galės um, veikti skaitmeninėje rinkoje. Tam reikia plačiai juos šio ryšio tinklo, reikia užtikrinti mobilėje įrangą. Plačiai juos įstiklis turi, tinklas turi būti prieinamas ypač tiems, kurie gyvena kaimo vietovėse. Ir jie turi pasivyti tos, kurie naudojasi atviro tinklo teikiamomis um, privilegijomis. Dar itin svarbu, kad mes veiksmingai dirbtume, dėkdami 5G technologiją. Turime užtikrinti, kad Europos Sąjunga bus lyderė ir užims tvirtas lyderio pozicijas tarptautinių lygių. Mes turime todėl parengti į labiau ją ateitį orientuotą politiką, numatyti atitinkamus savo veiksmų finansavimo šaltinius, bet visą tai turime daryti galvodami apie konkurencingumą, panaudodami <clears throat> išmanes ir um, tinkamas paskatos priemonės, kad būtų sukurta sveika konkurencingumo aplinka E, kuris skatintų pritraukti daugiau investicijų ir dėkti naujas technologijas. Visa tai bus naudinga vartotojams. Aš manau, kad ateityje mes turime galvoti apie geresnį standarto e, suvienodinimą, turime galvoti apie 300 MHz radio dažną geresnį panaudojimą ir radio dažną skirstimą. Turime užtikrinti, kad e, investicijoms būtų sudarytos stabilios sąlygos, o investicijos būtinos, jeigu norime įgyvendinti šios, šioje srityje parengtus um, savo planus. Radio dažnio juostos per um, radio dažnio juostą, kuri yra um, apie 700 MHz yra labai aktualus dalykas. daiktų internetas taip pat reikalauja, kad būtų o, dėgiamos naujos technologijos, nes galų gale būtent naujos technologijos apspręs, koks bus daiktų internetas ateityje. Ir o, šią prasme mes turime galvoti apskritai apie modernius šiuolaikiškus tinklus, jų sujungimą, jų saveikumą. Jeigu to nepadarysime, tai gali kilti rizika, jog ES beviltiškai atsiliks ir liks nuo šalyje. Ir kad bus prarastos žinios, kurios tikrai nepadės įgyti konkurencingumo pranašumo. Labai dar svarbu, kad rinka nebūtų suskaldyta, kad visi var, naudotųsi tais pačiais standartais, kad būtų užtikrintas veikumas. Mūsų pareiga toliau dirbti, kad būtų užtikrintas šimtaprocentinis vidaus rinkos sklandus veikimas. Būtina užtikrinti, kad standartai, įskaitant ir um, pasaulinius standartus, bus parengti dėl G5 akių iki 2019 metų. Tada galėsime visiverčiai pasinaudoti naujomis technologijos. Komisija parengė veiksmų planą, kaip įdėkti 5G technologijas ir tinklą visoje Europos Sąjungoje. Nebejotina, kad tokio tinklo atsiradimas leis sukurti maždaug 5 milijonus darbo vietų, paspartinti ekonomikos, ūkio augimą. o tai aktualu, galvojant apie aukštą nedarbo lygį tarp jaunimo. Taigi, e, vidaus bendros skaitmeninės rinkos užbaigimas yra vienas iš mūsų uždavinių. Ir a, e, tokios rinkos sukūrimas ir veikimas padės a, sustiprinti rinką, ekonomiką, sukurti daugiau darbo, naujų darbo vietų. Esu labai dėkinga šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė nemažai pasiūlymų, bet kuriuo atveju esu pasirengęs išklausyti visus pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Socialistų šešėlinis pranešėjas Sergio Gutierės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Lopes Isturis už nuomonės projektą ir jo pasisakymą. Mes e, sutarėme dėl bendrų politikos tikslų. 5G tai strategija, aišku, yra didesnės visumos dalis. Bendros strategijos, kurios reikia sąjungai, kad būtume konkurencingesni, kad mūsų augimas būtų tvaresnis ir to pat metu užtikrinti, kad vidaus rinka būtų iš tikrųjų bendra skaitminė rinka. Kaip sakiau, tai yra platesnio paketo dalis. Ir šiame sungimo plane komisija nustatė tikslus. Tai užtikrina didesnę konkurencingumą mūsų ekonomikai, tačiau yra nemažų ir aplinkosauginių pranašumą reikėtų investuoti plačių mastų į 5G technologiją dėl įvairių priežasčių. Mes galime tuomet patobulinti elektroninės sveikatos priežiūros paslaugas, šiaip teikti paslaugas tvariau pasiekti tvarumo tikslų, panaudojant automobilius be vairuotojų, padidinti MVI konkurencingumą pasaulyje, telekonferencijų ir kitų technologijų dėka galima pagerinti įvairias mūsų, gyventų, mūsų žmonių gyvenimo pusės, todėl mes raginame komisiją ir visus politinius sprendimus priemančius asmenys e, daug svarbos skirti šiam projektui. Kaip sakė pranešėjas, mes vėluojame. Atsižvelgiant į tai, kas e, vyko su 4G ryšiu, buvo ilgokai dersama Todėl pro, šio projekto turime imtis skubiau, kad e, nepraleistume traukinio dar kartą. Todėl turime investuoti. Strategijos ir gražų žodžiai neišplėtos 5G ryšio, jeigu turime bendrų tikslų, kurias pateiktume savo pranešimuose, sutartume su institucijomis, tai gerai, tačiau būtent investicijos, privačios ir viešos partnerystės dėgiant 5G turi čia suvaidinti svarbu vaidmenį. Tai reikia daryti greitai, ambicingai, kad turėtume reikiamą infrastruktūrą. Komisija kalba apie 500 milijardų šioms technologijoms įdėkti. Aišku, žinoma, turime ištekliai biudžetuose, turi būti skirti. Tačiau mums reikia taip pat ir taisyklių, techninių charakteristikų, kurios leistų mums anksčiau ir dėliau yra tikrovėje įdėkti 5G. Greitis, greitis, greitis. Tai yra žinia komisijai. Jūs turite raginti valstybės narės e, veikti greitai, sukurti partnerystės su privačiu sektoriumi Taip pat reikia, kad mokslinė bendruomenė būtų pasirengusi e, čia dirbti greitai taip pat. Da, turime išvengti skaitmeninių spragų. Jau yra spraga tarp miestų ir kaimų vietovių, yra spragų tarp įvairių sektorių, tarp tų sektorių, kurie nesugeba panaudoti naujausių technologijų. Jeigu norime čia dirbti rimtai. Tuo pat metu turime siekti užtikrinti, kad neatsirastų naujų panašių spragų, kurios jau yra atsiradusios anksčiau. Tai turime investuoti į papildančias technologijas, o tai reiškia, kad komisija turi palengvinti šių investicijų dėgymą kaimo vietovėse, taip pat e, MVI atžvilgių, kaip sakiau, neturi likti spragų. Ir paskutinis dalykas, mes manome, kad yra labai svarbu aiškiai pabrėžti būtinybę e, penktos kartos ryšio standartų svarbą. Čia yra pranešimo, pranešėjo pasiūlymuose nuostatų dėl išmanaus apmokestinimo, man atrodo, trečioje dalyje tai kalba, apie tai kalbama. Tai yra vienas iš svarbių dalykų, kurį turime gerai protingai panalizuoti. Įdomu, kiek išmanus yra pats pranešėjas mokesčio atžvilgių. Čia reikės dar aptarti tai gerai čia parlamente ir kitose institucijose. Ačiū. Ir lauksime tolesnio darbo. Ačiū. Richard Sulik. Labai ačiū, ponė pirminkė. Noriu pritarti pranešę ir pasakyti, kad aš sutinku kad ES yra ypatingoje situacijoje. Tai ir, ir svarbu, nes reikia šiuo metu renkti 5G standartus. Tačiau čia nekalbame per daug detaliai. Nuomonė yra gera. Gera šiam proceso etapui. Aš pasiskau už partnerystę su pramonės e, atstovais partnerystės tarp telekomunikacijų ir netelkomunikacijų sektorių. Ir aš ypač džiaugiuosi matydamas, kad komisijos e, dokumentas yra pateiktas, jis vadinasi Europos telekomunikacijų kodeksas. Visą tai skirta taisyklių supaprastinimai 5G ryšio srityje komisija e, nustatyti reguliavimo sistemą Tačiau turime užtikrinti, kad turėtume minimalius reguliavimo standartus. Tai yra svarbiausia, ką norėjau pasakyti per savo pirmąjį pasisakymą. Būtų iliuzija manyti, kad mes užtikrinsime 5G ryšį bet kokiame mažiausiame miestelėje kaime. <coughs> kaimeliai. Nes tai bus tikrai visiškai nauja technologija, bus įvairiausių kliučių ir stabdžių. Todėl man atrodo, kad 5G planas yra svarbus. Europos Sąjungoje reikia dar pasitemti ir e, šių pasiūlymų e, savaikiškumas yra labai svarbus ženklas. Martino Lokardo nėra, ar iš žaliųjų yra šiandien pranešėja mm, Dita. Ačiū, ponia pirmininkė, pirmiausia noriu atsiprašyti Martino vardu. Jis pritarė patiktoms idėjams dviese komisijos komunikatuose. Aš noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą šią labai svarbią temą. Jis mano, kad šios dvi temos, 5G ir gigabito visuomenė, nusipelno savo atskirų nuomonių. Jis mano, kad įtrė pranešimo projektas ir inko nuomonė šiek tiek e, sunkiai skaitomas šiuo metu, dėl tos priežastys kyla e, mintis apie tą kalėdų eglutę. Tačiau, aišku, visą tai yra labai svarbu skaitminiai rinkai ir turime užtikrinti, kad tekstas, e, kurį parengsime, būtų geras. Tada jis siūlo nedėlių pakeitimų, siekiant paryškinti kai kuriuos aspektus. Ačiū. Ar kas nors iš žaliųjų nori kalbėti? Ar dar iš kitų frakcijų kas nors nori kalbėti? Ne. Tuomet pranešėjai žodis? Ne. Komisija? Ar komisija nori pasakyti, prašom. Labai ačiū, pane pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme tiems nuomonės elementams, kurie šiandien buvo pristatyti. Manau, kad ypač svarbu, žvelgiant iš gėbėto visuomenės perspektyvos, pabrėžti, kad geros kokybės junglumo infrastruktūra yra būtina sąlyga ne tik 5G ryšiui, bet ir visiems skaitinės rinkos elementams. Todėl mes pritarėme išreikštoms nuomonėms. Aišku, labai svarbu, kad neatsiliktų kaimo vietovės nuo šių pokyčių. Mes visiškai pritarėme ponui Zulik, kad, aišku, ne kiekvienas kaimelis sulauks 5G technologijos iš karto. Gigabito visuomenės pasiūlyme numatytas terminas iki 25 metų tai pasiekti, o tai yra jau gana greitai investicijų perspektyvos prasme. Iki to meto susiekti, pasiūlyti visiems pilieč, piliečiams iki 100 megabitų per sekundę iki 1 gigabito. Priežastis yra ta, kad mes nenorime investuoti ypač viešųjų lėšų, kurių šiam siekiui reikėtų bet kokios technologijos atveju yra technologiškai neįmanoma arba labai brangu pasiekti visur vienodo greičio. Dėl investicijų aš aišku pritariu, kad bent jau finansinis iššūkis yra ženklus. Bet vėlgi reikia pritarti kam, tam, kas buvo sakyta. Mes Tikimės, kad jūs pritarsite pasiūlymai, kuris užtikrina politikos reguliavimo ir finansinės paskatas, kad tai, kas daroma, leistų mums pasiekti šiuolaikinį šiuolaikinius didelio greičio, didelio potencialo tinklus, kurie yra būtini bendrai rinkai. Aš pateiksiu vieną mintį tik tai. Aš aistringai tikiu, tuo, kad reikia užtikrinti, kad kaimo vietovės taip pat prijung, būtų prijungtos ir gerai prijungtos. Tačiau taip pat suprantu, kad operatoriai, kurie galvoja apie 5G ryšio tiekimą miestuose, kalba apie prisijungimo dėžę kas 200 metrus. Tokios infrastruktūros už prieinamą kainą įmanoma užtikrinti kaimo vietovėse. Todėl reikės skirtingų technologijų ir bus skirtumų tarp miestų junglumo ir kaimo junglumo. Turime tai supranti, nes čia yra fundamentalus skirtumas. Ir vėlgi pranešėjai, baigiame jau. Gerai. Noriu pasakyti tik tai, kad terminas pakeitimams yra ir šventą valentino dieną, nes mes visi mylime 5G irgi abito visuomenę. Vasario 14 diena vidurdienis. Vėliau darbo tvarkėje <clears throat> Paskal Duran pranešimas dėl ilgesnio produktų gyvavimo, naudos vartotojams ir įmonėms. Kalbėsime apie e, ilgesnį e, produktų gyvavimą varto, ir pranešėjai tikrai teko palaukti e, kol e, buvo parengtas šis dokumentas. Prašau, žodis Jums pristatyti jį. Ačiū, Viki. Trumpai. Nežiūrėti, kad mano tema netokia patraukli e, Švento Valentino dienai kaip penkto gėryšio klausimas, vis dėlto tai svarbi tema. Noriu trumpai pristatyti kontekstą e, šio pranešimo <clears throat> pristatymo Mes visi kolektyviai prieėmė išvados, kad Europoje pasidarė sunku plėtoti e, kokybiškų produktų pramonės rytis. Europos e, prekės ženklo pramonė ir kad mes prarandame labai daug darbo vietų šioje srityje, nežiūrinti tai, kad vartotojai tuo ir suinteresuoti. <clears throat> 2013 pabaigoje buvo parengta e, nuomonė, apklausa, kur, kuriai pritarė, kurioje dalyvavo e, e, verslas, vartotojai ir darbuotojai. Ir buvo nuspręsta, kad reiktų įsigilinti į produktų tvarumo gyvavimo problemą. Reikia siūlyti, reikia gaminti produktus, kurie <clears throat> būtų ilgalaikiai patvarus ir teikti vartotojams informaciją apie tai, kokią prekę jie įsigyja. Pranešime <clears throat> e, nekalbama apie tekstą, kur, apie temą, e, kuri yra aptarta nacionaliniuose teisės aktuose. E, sąmoningai buvo nuspręsta išnagrinėti E, pramonės prekių tvarumo problemą. Tai išlieka toliau e, mažai nagrinėjimų klausimų. Ir mano pranešimo tema ir, ir pranešimo centrinė tema tai Europos pramonė. E, E, noriu, kad e, patyrę specialistai ir toliau dirbtų Europoje, nes mes turime specialistų, ger, ger, geriausių pasaulio specialistų Europoje. Turime juos išlaikyti. Ir perka, Europos vartotojų perkamoji gale yra tikrai reikšminga, nes vartotojų, kai kurie vartotojai Europoje yra pasirengę mokėti kainą už gerą prekę. Taigi toks kontekstas. Šio pranešimo buvo parengta nemažai e, studijų šią temą, taip pat ir mūsų komitete. Taip pat e, e, Kristel Šaldemoze parengė puikią nuomonę Envi, e, kom, Envi komitete, kurioje akcentuojama, kad mes galime, manau, kad mums tai ir pavyks, galime pasiekti konvergencijos šiuo klausimu. Pasistengsiu daugiau apie tai ilgai nekalbėti. Visų pirma, kokias temas tyrėme. Visų pirma, tai, kas aktualu vartotojams e, e, Europoje. Tai yra galimybė susiremontuoti tur, turimą prekę. Pavyzdžiui, mobilus telefonas, iPhone'as, septintasis iPhone'as. Pavyzdžiui, e, ke, mano te, ketvirtos kartos iPhone'o. Tele, e, Apple telefono e, baterija buvo įstrigusi nežinau, tas pats atvejs, kaip, kaip pavyzdžiui, e, automobilio ratas. Ir buvo priimtas sprendimas, e, buvo suteikta galimybė vartotojams e, įsigyti kitą telefoną. Tačiau šis telefonas kainuoja 800 eurų ir nėra galimybės jų susiremontuoti. E, pavyzdžiui, Amerikos vartotojai e, pa, jų pageidavimų e, ele, baterija telefono yra pritvirtinama prie korpuso varštu. Yra tokia galimybė. Galima būtų kalbėti apie daugybę kitų pavyzdžių e, indaplovę. E, pavyzdžiui, jeigu kas nors su, su, su, sugenda tos indaplovės kompiuteris, aš pri, pri, turiu keisti visą indaplovę, nes tas e, kompiuterinė e, jos dalis yra integruota į korpusą, taip neturėtų būti. Uh, pakalbėkime apie Vokietiją. Vokietijoje e, pastaruosius dviejus, trejus metus prarandama daug darbo vietų remonto, remontavimo sektorė, nes e, nebėra meistrų, nebėra patirties. E, dėl to tiesiog, kas mes daugiau iš produktų išmetame, kalbėkime apie žaliavas, pavyzdžiui, met metalą, žalvas reikalingas tų produktų gamybai. Mes galėtume tikrai jų daug sutaupyti, jeigu Europai nereikėtų gaminti naujų produktų, e, nes tai kainuoja, tai, tai kainuoja ir, ir degalų. Taigi pabandykite e, įsivaizduoti, apie ką kalbame, kad taip, tai tuos klausimus būtų galima spręsti per su, sutartį su profsąjungomis. Tai rinka egzistuoja. Todėl reikėtų užtikrinti daugiau galimybių remontuoti turimus gaminius, užtikrinti, kad jų e, laikas, naudojimo gyvenimo laikas būtų ilgesnis, nes naudo, Europoje gaminama daugybė kokybiškų produktų, pavyzdžiui, Vokietijos automobiliai, taip pat e, e, būtiniai elektri, elektroniniai prietaisai. Pasirūpinkime, kad Europa ir vėl taptų tą erdvę, kur gaminami patikimi il, ilgam naudojimui skirti gaminiai Ir dar vienas svarbus dalykas - tai pirkėjų prieinama informacija. E, kai e, informacija apie produktą, kurį vartotojas įsigijas, įsigyja. E, tai ir socialinis dalykas. E, maža, vargingiausiai gyvenantis renkasi pigiausią prekę, dažnai pagaminta Kinijoje. Tačiau dažnai e, Europos gamintos prekes yra e, geresnės kokybės, bet dažnai žmonės renkasi kinišką produkciją. Tai tiek tokios svarbiausios temos mano pranešimo, lauksiu komentarų ir pastabų, kurių pagrindų nebejoju pagerinsiu savo pranešimą. Vartojimas, darbo vietos, kokybė, tvarumas siekiant e, taupyti pirminės žaliavas. Tokios mano pranešimo temos. Um... Ačiū. EPP E, šešėlės pranešėjas Adam Senfield. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu atvirai. Man iškilo problemų nagrinėjant šį pranešimą ir galvojant, ką apie, apie jį pasakyti, kaip jį pakomentuoti. Stengsiuos kalbėti trumpai, pirmininkė. Kai Junktinė karalystė nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos, daugelis žmonių buvo apstulbę, sužinoja apie tokį sprendimą. Ir iki šiandien mes vis dar stebimės E, lygiai to, tokias pat emocijos mane apėmė, bandant suvokti, kodėl buvo parengtas šis pranešimas. Kai kas parlamente daro viską, kad nebūtų e, lygių galimybių konkurencijos srityje ir mano, kad galima patvirtinti įstatymus, taisyklės, procedūras ir tokiu būdu sukurti kitokį idealų pasaulį. Ir tame idealiame pasaulyje nebus blogio, tik gėris, o produktai e, gyvuos amžinai bus ga, dalinami nemokamai visiems, kurie jų pageidaus. Istorijoje yra buvę bandymų rinktis tokius sprendimus. E, na, <clears throat> ne tik atskirose šalise, bet šalių grupėse. Buvo bandymų ir politinių lygmenių taikyti tokius sprendimus. Į, tie bandymai buvo paremti prielaida, kad galima gauti visko, ko nori. Tačiau koksgi rezultatas? Pavyzdžiui, e, yra to, pakalbėkime apie Šiaurės Koreją arba Kubą, kai kas vis dar mano, kad tos mano minėtos idėjos yra praktiškai gyvendinamos. Deja, yra tokių vietų pasaulyje. O šalyje, kurią aš čia atstovauju, po keletą dešimtmečių mes suvokiame, kad tos e, idėjos, tokios idėjos neduos pagidaujamų rezultatų. Galbūt mano komentarai neskamba padrasinančiai, bet remiuosi darbo parlamente patirtimi. Netgi prasčiausiai parengtas tekstas, dokumentas, pranešimas galiausiai yra priimamas. Ir kai kurie radikalūs pasiūlymai yra uh, svarstymo eigoje sušvelniami. Aš tik noriu išleikšti viltį, kad, tik, kad šis dokumentas, tik, tikiuosi, ne, ne, neprieis balsavimo etapo. Aš pats rengiuosi teikti daug pakeitimų šio, šios nuomonės projektui. Nenoriu, e, kad mano pasisakymas nuskambėtų visiškai negatyviai Bandžiau surasti pliusų šiame pranešime. Aplinkosaugos siekis e, tikriausiai yra svarbiausias dalykas. 21 amžiaus civilizacija turi suvokti, kad, kad ji privalo saugoti aplinką. Tačiau jei kalbame apie ekonomiką, pastaruosius 200 ir pas, pastarų 200 metų laikotarpį. E, augimo ir darbo vietų kūrimo geriausia pramonė. Tikriausiai niekas dėl to nesiginčys. Ir, ir e, galimybė atsižvelgti į vartotojų poreikius yra rinka, laisva rinka. Negalime bandyti e, priimti taisyklių visoms gyvenimo sritims mūsų žemynė. O šiame pranešime būtent tai ir daroma. Ir jis, jis visiškai nesusijęs su laisva konkurencija ar rinka. Žinoma, pristatytos idėjos yra tikrai mm, didingos, ambicingos, kai jis jas įsigilinę. O tačiau rezultatas, kurio galėtume pasiekti, yra priešingas nei pageidaujamam. Buvo minėtas Apple mobilaus telefono pavyzdys ir baterijų problema. Aš turėjau tokį telefoną ir e, baterijų problema iškilo. Ir aš nusprendžiau, kad Apple įmonė nuvylė mane kaip vartotoją. Aš nusivyliau Apple telefonu ir įsigijau Samsung e, modelio telefoną. Buvo taip pat paminėtas ir vargingiau gyvenančių e, piliečių pavyzdys ir kad esą jie gali sau leisti tik prastesnės kokybės gaminius, ar jie būtų pagaminti Vokietijoje ar kitur. Bet jeigu jie neturi priemonių, jie nieko negalės nusipirkti. Taip yra. Tvarus e, ilgalaikiai gaminiai, gali savo leisti jų įsigyti. O kiti naudojasi kitomis gyvenimo galimybėmis ir to nepakeisi jokiais įstatymais. E, šios, šias situacijas galima keisti tik bendra socialinė ir ekonominė politika, bet šiame pranešime apie tai nėra nie žodžio. Okay. Gerai, Lyse, prašom. Ar teisingai jūs norit pasisakyti? Taip. Šimas iš tikrųjų. Buvo labai įdomu paklausyti kolegos, tačiau visiškai nesutinku. Rinkos ekonomika yra puiku, tačiau rinkos ekonomikoje turi būti taisyklės dėl darbo sutarčių, normų ir panašiai. Tai įgalina veikti rinkos ekonomiką taip pat. Mūsų pranešėjas sako, kad, kad ši tema nelabai seksuali, priešingai, ji labai seksuali ir arčiau vartotojų. Ir manau, kad <clears throat> tai yra vertinga patirtis produktai, jų ilgamžiškumas yra apskaičiuojamas, užprogramavimas Pavyzdžiui, aš nusiperku produktą, po kurio laikas neveikia. Pradėjo pardavėjas. Taip, sako, čia šitą plas, plastikinę detalę turi veikti pusę metų, o tai mano nuomonė nėra labai etiška ir toleregiška. Kad pranešimas būtų e, visapusiškas, reikia dar kelti ir kitų klausimų dėl vartotojų vietos šioje srityje. Matome, kad e, e, kokią įtaką turi produktų gyvenimo trukmė ir kiti dalykai. Reikia informuoti vartotojus apie tai. Tai svarbu, tačiau visuomenė taip pat gali pasiūlyti ir skatinimo priemonių tam, kad būtų galima gaminti produktus, kurie gyvuoti ilgiau. <clears throat> Taip pat svarbu, kad per garantijos laikotarpį vartotojas galėtų pakeisti produktą arba jam jis būtų pataisytas ir čia aš nesutinku su pranešėjai. Ir taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad pirkėjas neturi įrodinėti, būti priverstas įrodinėti, kad yra e, kažkoks gamybos defektas. Apie tai jau kalbama panos Gebhardt pranešme. Reikia, kad būtų galima produktą sutaisyti, kad būtų galima gauti e, detalių. Dėl iPhone'o tai Žinome, kad yra visur aplink yra nemažai mažų dirbtuvėlių ir parduotuvėlių, kur e, telefonai yra taisomi. Tačiau Europos idėja turėtų būti siekti, kad produktai būtų kokybiški, kad e, ženklas pagaminta Europoje turėtų tam tikrą vertę Nenorime konkuruoti su prašiausios kokybės produktais, kurie pagaminti be jokio reguliavimo, be jokių normų. Ir tai reikėtų ir pažymėti ir pranešime, tai yra svarbu. Taigi, e, produktų ilgamšiškumas, kuris yra užprogramuotas, ar jų gyvavimo trukmės laikas, kuris yra užprogramuotas, yra negerai. Ir tokiam fenomenui reikia bandyti kažkaip pasipriešinti reikia pabrėžti, kad tai nepatitinka žiedinės ekonomikos tikslų, taip pat aplinkos apsaugos tikslų. Ir todėl per ilgesnį laikotarpį galima būtų numatyti draudimą, taip užprogramuoti produktų gyvenimo terminą. Svarbiausi žodžiai, aišku, aišku, yra užimtumas, ilgamišiškumas. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus kertiniai žodžiai, kertinės savokos. Jie mums padėkta, padėtų ir rūpintis ir piliečių gerbo. Pasižymėjau, kad Dan Dalton kuris yra EKR šešėlinis e, pranešėjas, neatvyko, jis atsiprašo ir jis pateikė savo pastabas raštu, jos yra tokios. Pirmiausia, tai padėka pranešėjai. Kitas dalykas - pastaba, kad vartotojai vis daugiau įgyja žinių ir turi daugiau išteklių ir um, būtina užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp vartojimo, aplinkos apsaugos, galimybės įsigyti vieną ar kitą prekę ar daiktą. Įmonės tikrai uh, turi turėti pakankamai laiko, kad keistų savo verslo um, pobūdį, ar įprastinius darbo metodus, investuotų į naujas technologijas, nepamirštamos darbo vietų. O kalbant apie konkrečias rytis, daiktų remontas, jis e, pritarė tam, kad reikia e, skatinti remonto paslaugų plėtrą, atsižvelgianti remonto e, kaštus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad vartotojas ne, neturėtų atsidurti um, situacijoje, kai produk, prekė sugenda, daiktas sugenda, tada jisai nešamas remontuoti ir tai be galo be krašto. Nes tik, e, jo nuomonė po vieno remonto turėtų būti atsisakoma to daikto, nes kitaip šitas produkto trūkumų remontas gali tapti e, saviminiu uždaru ciklu. Toliau. Produkto naudojimo tarnavimo laikas. Daug kas kelia šį klausimą, bet nebijotinai, kad ilgalaikio vartojimo prekiams turi būti suteikama didesnė ilgesnio laiko garantija ir įmonės turėtų skatinti pirkti tokį produktą, kuris gali tarnauti ilgiau, ypač atkreipdamos dėmesį į jo kokybės aspektą. Kai kurias valstybės narės šioje srityje yra pakankamai pažengusios į priekį. Ir šis rytis reglamentuojama per vartotojų teisės ir jų gynimą. Todėl jo nuomonė turėtų būti vis tik galvojama apie dalinį minimalų taisyklių suderinimą. Linki pranešėjai um, geros kloties ir um, ketina prisidėti pateikdamas pasiūlymus dėl pakeitimų. Aš pati turiu dar pastabų, bet yra pirmiausia kolegos, kurie nori pasisakyti, ponia Harantsova. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū pranešėjui, nes pranešime stengiamasi analizuoti, kok kokios turi būti ilgalaikio daikto vartojimo užtikrinimo sąlygos. Nebejotina, kad jeigu produkto naudojimo laikas ilgės, tai duos naudos daugeliui e, sektorių ir visai visuomeniai. Dar atkreipti dėmesį į porą um, veiksnių, kurie užtikrina ilgesnį produkto vartojimą, o tai duoda naudos vartotojui. Pirmiausia, tai uh, skatinimas gaminti ilgalaikio vartojimo prekes ir reikia pasiūlyti, kad vartotojai apie tai žinotų, bet apie ilgalaikį vartojimą turi būti teikiama visiškai aiški informacija arba etiketėse, arba papildomuose dokumentuose. Būtina taip pat sukurti paskatas, kurios verstų uh, skatinti naujovę, e, dėkti naujoves, taip pat ekologiškesnį dizainą, eko dizainą. Ir reikia gana detaliai apie tai kalbėti, nes um, tokiu būdu gamintojas taip pat galėtų gaminti ilgalaikio vartojimo daiktus. Dar vienas aspektas tai pačių vartotojų aktyvumas perkant ilgalaikio vartojimo prekes, o gamintojai, jeigu tokias gamins, turi nebejotinai skatinti vartotojus pirkti. Aš nepritariu nuomoniai, kad reikėtų nustatyti, pavyzdžiui, privalomą ženklinimą, privalomą informacijos teikimą etiketėse. Turime elgtis apdairiai, nes gali būti taip, kad vartotoje tiesiog užplūs didžiulis informacijos srautas ir jisai pasimes tame sraute. Vartojimo trukmė, naudojimo trukmė gali vartotojai pasirodyti tar, kaip garantinis laikotarpis. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Jeigu mes dabar kalbame apie skaitmeninės sutartis, tai reikia ir apie jas pamastyti. 17 punktas, kurio prašoma įvertinti ženklinimo poreikį, nurodant, kad um, gyvavimo laikotarpis turi būti kaip teisinė garantija, bet tai prieštaruoja sutarčių teisai. Yra tokių dalykų ir kitų dalykų, dėl kurių būtų galim, kuriems būtų sudėtinga pritarti. Pirmoji dalis. Jeigu ji išliks, tai jos įgyvendinti bus praktiškai neįmanoma, bent aš taip galvoju. Bet to aš manau, kad VDVIs reikia tobulinti reikia galvoti, kokia apimtimi taisyklės, jeigu jos bus nustatytos, bus taikomos. Dar vienas dalykas, šešioliktoji dalis dėl uh, senų gamyklų gaminamų nepažangių produktų. Suprantu, kas rūpi, bet reikia labai gerai pagalvoti, kaip tas spręsti. Aišku, sudėtinga um, sudėtinga dabar kalbėti apie tas situacijas, kai tiesiog projektavimo stadijoje yra numatomi tam tikri trūkimai, kad produktas greičiau sugestų. Bet reikia panalizuoti įvairias galimybės, kaip galima su tuo kovoti kokia turėtų būti sistema, kiek ji turėtų būti harmonizuota ir kaip galima būtų užtikrinti, jog beviltiškai pasenę gaminiai nebus vartojami. Dar vienas dalykas - skundų teikimo tvarka ES lygių. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad e, pats mechanizmas jau egzistuoja, tiksliau jų yra du. Yra alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas ir paprastas ginčių sprendimo mechanizmas, todėl jeigu galvojama kurti naują, reikia pirmiausia pasižiūrėti, kas egzistuoja. Bet apskritai, kai džiaugiuosi, kad atsirado toks e, pranešimas, kuriame analizuojamo gaminių tardavimo laiko klausimai ir nekantrai laukiu bendradarbiavimo e, su pranešėjais, šešėmis pranešėjais. Ačiū. Ačiū. Fagrai. Labas yra. FDD vardukas. Malkolmas, ne? Markas jo. Ja. Pana Zulo. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, nes tikrai dabartinis pranešimo projektas labai e, puikiai bazai dirbti toliau. O klausimas aktualus tai yra gaminių vartojimo laikas, tarnavimo laikamas. Aš manau, kad šį klausimą reikia analizuoti, nepamirštant, e, kaip yra reglamentuojama pasiūla paklausa rinkoje įstatyminių lygių. Jeigu rinka remiasi produktų vartojimu, tai tada kyla du klausimai, dvi problemos. Mes įpratome betodariškai pirkti naują gaminį, nes žinome, kad senų neįmanoma pataisyti, suremontuotą. Aišku, kad tokia elgesys reiškia didesnę žalą aplinkai, e, daugiau yra suvartojama išteklių, bet naujausio modelio pirkimas ir privalumas dažnai būna abejotinas dalykas. Kita vertus, reikia galvoti ne tik apie produktą, ne tik apie produktą, reikia galvoti apie darbo vietas, bet labai daug darbo vietų jau perkelta į kitus rajonus, regionus, net šalis. Todėl uh, produkto tarnavimo laikas išlieka aktualių klausimų Jeigu produktas tarnos ilgiau, tai socioekonominė e, požiūrių, aplinkosaugos požiūrių, tai būtų naudinga. O dabar apie produkto e, remontą, taisimą. Tam reikės e, atitinkamų įgūdžių. Ir tikiu, kad atsiras tokie įgudę remotininkai, kurių dabar lieka vis mažiau. Kitas svarbus dalykas susijęs su remontu. Kaip rinkos veikla, tai turi būti savarankiška veikla. Kitaip sakant, atsarginės dalis reikėtų įsigyti ne iš papildomo rangovo, o tiesiai gal iš gamintojo, nes taip būtų um, užtikrinta sąžininga konkurencija su mažom ir vidutiniam įmonėm. Nebejotina, kad produktus galima e, remontuoti, jie bus naudingi, tarnaus ilgiau rinkoje, nors galbūt šimtų procentų netliks visų tų funkcijų, kurios nurodomos jų vartojimo instrukcijoje. Aš nepritariu kai kuriems dalykams, pavyzdžiui, tai, kas kalbama apie programinę įrangą. Programinė įranga tapo labai svarbia daugelio gaminių dalimi ir jeigu šioje srityje imsimės apribojimų, tai gali nukentėti sektoriaus konkurencingumas. Turiu galvoje programinių įrangų kūrimo sektoriaus konkurencingumas. Dabar laiko aspektas. Per kiek, kuriam laikui yra kuriama programinė įranga. Aš manau, tai aktualus klausimas, nes reikia galvoti ne tik apie fizinių daiktų, pavyzdžiui, kompiuterio tarnybos laiką, bet taip pat ir apie programinės įrangos tarnavimo laiką. Bet visiškai nepritariu situacijai, kai vartotojui brukamas naujas produktas ir jisai verčiamas tokį produktą įsigyti. Nes, pavyzdžiui, sakykime, pati konstrukcija ar kas išvaizda nesiskiria, skiriasi tik tai programinė įranga. Dabar dėl garantijų. Pranešėjas žino, kad mes tuo tarpu lygiai greičiai svarstome ir sutarčių teisę ir visą dokumentų rinkinį. Aš išvelgiu labai daug sąsajų tarp svarstomo sutarčių klausimo ir šio klausimo. Ir manau, kad gal kai kuriais atvejais nereikėtų skubėti, nes kai kurios dalykus reglamentuoja reglamentuoja a, sutarčių teisę. Dar yra penki norintys pasisakyti, o turime dešimt minučių, todėl po dvi minutės kiekvienam. Pone Šaldemosa, ačiū pranešėjai už e, puikiai parengtą pranešimą, nes klausimas aktualus. Nebejojame, kad visada norėtume, jog produktas tarnautų ilgiau ir galvojame, kaip tai padaryti. E, tai būtų naudinga aplinkai, būtų užtikrinamas darbo vietų tvarumas, galų galia išloštų ir vartotojas. Ir būtų gerai, kad vartotojas žinotų, jog gaminys, kurį įsigy, jis ar jį įsigyja, tarnaus ilgesnį laiką. Todėl viską reikia labai aiškiai formuluoti ir į pranešimą įtraukti daugelį detalių. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį iš Švedijos. Neseniai mūsųse buvo kalbama apie PVM um, tarifo mažinimą tiems produktams, kuriuos galima uh, remontuoti. Tai reiškia, kad galima pasinaudoti mažesnių PVM tarifų. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, nereikia pamiršti, kad tai daro poveikį ir atlyginimams ir mokesčiams, kurie mokomi nuo atlyginimo. Bet manau, kad svarbu užtikrinti, kad galėtume, kad galėtume naudoti gaminius ilgesnį laiką. Uh, Aš nesu tikra, ar europinių lygių galima nustatyti e, absoliučias kažkokias taisyklės, bet svarbiausia, kad mes kalbėtume tarpusvį ir tada jau prieitume atitinkamos išvados ženklinimo klausimas. E, matau, kad ne visi kolegos sutinka su tuo, kad reikia teikti informacijos etiketėse, bet esu įsitikinusi, kad mes vartotojum turim visiškai aiškiai pasakyti, kokia yra tikėtina produkto o, gaminio va, koks yra tikėtinas gaminio vartojimo terminas, nes tokiu būdu mes suteiksime vartotojams informacijos ir suteiksime vartotojams e, bent jau aiškumo. Jie žinos, kad pirkdami vieną ar kitą gaminį, tai toks gaminys veiks tam tikrą laiką. Todėl noriu padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimo projektą. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti šį pranešimą ir pranešėją užtikrinusi visapusišką požiūrį. Tokios problemos kaip suplanuotas pasinimas ir atsarginių dalių nebuvimas dažnai yra ir Kroatijos vartotojų skundų objektas. Aš džiaugiuosi to, kai pranešėjas išdėstė šią e, problematiką. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu, kad būtų prieinamos atsarginės dalis. Vartotojai skundžiasi, kad jos nėra prieinamos, o kada jos yra prieinamos, jos yra labai brangios. E, tuomet labiau apsimoka pirkti naują produktą, o ne pirkti esamą, o ne taisyti esamą. E, tai reikės spręsti per ekodizaino direktyvą ar e, didesnės garantijas. Kaip minėjo pranešėjas, 70 procentų vartotojai pirmybę teikia taisimui, o ne naujo produkto pirpikimai. Taip pat e, ekonominio ir socialinių reikalų komiteto tyrimas rodo, kad minimalaus tarnavimo laiko ženklinimas turėtų uh, stiprų poveikį jų pardavimui. Tai yra koncepcija, kurią reikia plėtoti toliau komisijai ir e, ją reikėtų dėkti kaip galima veiksmingiau. Poveikis, dėl poveikio ekonomikoje ginčiamas daug, tačiau tai rodo taip pat, kad pakartotinis produktų naudojimas ir jų dalių pakartotinis naudojimas sukuria daugiau darbo vietų negu perdirbimas arba jų išmetimas šiuo metu labai svarbu parodyti ES naudą eiliniams piliečiams ir aš manau, kad e, šis patobulinimas tikrai būtų labai vertinamas. Ačiū. E, Kristi Andersen. Ačiū. Aš manau, kad pranešimo projektas yra sveikintinas. E, Tie klausimai, kurie keliame, keliami atitinka ir e, pasiūlymus dėl prekių. Ir suprantame, kad šio pasiūlymo taikymos rytį reikia išplėsti ir įtraukti ne tik internetų pirktas prekes, bet visas prekes nuperkamas ES, materialias prekes. Ir labai svarbu, kad būtų užtikrintos teisingai vartotojų teisų veikimas. Tai, kad šiandien kalbame apie šį pranešimą, yra sveikintina. Mums reikia sprendimų, kurie tiktų šiolakiniam pasauliu. Ir šia prasme daug duomenų rodo, kad kalbama, viskas priklauso nuo produkto tipo, apie kurį kalbam. Generalizuoti yra sunku. Ir teikiant pakeitimus reikia užtikrinti, kad E, pranešime būtų kalbama apie prasmingus dalykus, apie įvairius produktus, tokius kaip skalbimo e, mašina ar e, batus. Ir aišku, kad įtraukti tokius dalykus, kad vartotojai nebūtinai turi išleisti daug pinigų, kad nusipirktų kokybišką produktą. O idėja, kad viską sprendžia rinka, tai aukštinkojomis verčia viską, ką, ko mes tikime šiame parlamente. Būtent e, bendroji rinka yra pagrista aukšto lygio vartotojų apsauga, saugumo ir sveikatos apsauga ir aukšto lygio aplinkos, aplinkos apsauga. Taigi negalima sakyti, kad viską išsprendžia rinka. Tikiuosi, kad pasieksime pažangos, svarstant šį dokumentą. Ir e, taip patobulinsime ir materialių prekių e, dokumentą, kurį svarstame, ir kitus darbus, kuriuos dirbame šiame komitete ir kitur. Evelyn Gephardt. Labai ačiū, ponė Pirinkė. Aš noriu padėkoti Paskal Duron už jo puikų pranešimą, kuris leidžia mums paminėti keletą dalykų iškilusių dabar per šią diskusiją. Visų pirma, reikia šį klausimą vertinti kartu su sutarčių teisės aktais. Visiškai ne. Čia išdėsime principai politikai žvelgiančiai į ateitį, kuomet tvarumas ir piliečių teisės pirkimo metu e, yra svarbiausia ir tai yra teisingas kelias į priekį, kad gražintume žmonių pasitikėjimą prekiamis pagamintomis Europoje ir propaguoti tokias idėjas. Taip pat ir sustiprinti ir užimtumą Europos zonoje. Turint galvoje rinkos situaciją įvairiose ES dalyse. Antra, aš prieštraučiau idėjai tikrai, kad rinka gali spręsti visas problemas. Ir kad ji visada yra sutikę pranašumų vartotojų. Manau, kad tai gali būti blogai ir pačioms bendrovėms, jeigu nebus taisyklių. Jeigu nebus taisyklių, tai vyraus džiunglių įstatymai. Ir laimės didelis verslas, o ne mažas verslas. Ne MVI, kurios bus išstumta. Tik tai didelės įmonės galės e, įtvirtinti savo žodį, savo poziciją. O vis kiti bus priversti persikelti Tai reikia galvoti ir apie tai. Toks žvelgimas į ateitį yra visiškai neteisingas. Reikia žvelgti tikrovį į akis ir pripažinti faktą, kad tai nėra tinkamas kelias. Andrės Švab. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu pas, padėkoti Paskal Duron už jo pranešimą, kuris sukėlė labai įdomią diskusiją. Manau, kad jis patikė kontekstą, kuris yra naudingas šiai diskusijai. Kaip, m, mm, mm, norėčiau pasakyti tris dalykus. Iš tikrųjų, visų pirma, tiesa. Gal Lucy Anderson gali pateikti mums pavyzdį, kuomet vartotojai nesinaudoja savo teisėmis ir įstatymais, kuriais turėtų naudotis pagal mūsų turimus įstatymus. Ir reikia kelti klausimą, ką daryti, kad tai pataisytume. Turime įstatymų projektų, kurie, nu, manau, Atsiprašau, čia Salamgratų šiandien pranešėja iš Suomijos, tai minėjo. Aš manau, kad galime tokius problemas išspręsti. Aš pritariu tam nepastenkinimui, kai kalbama apie garant, minimalios garantijos laikotarpius. Garantija turi būti gyvendinama ir čia valstybės narės yra už tai atsakingos. Anta Kristal Šaldemoze pasakė labai įdomų dalyką, kad Danija, ko aš nežinau, Švedija, atsiprašau, paminėjo Švedijos pavyzdį, kad ten jau daromas šis tas tam, kad būtų gaminami patrauklus produktai, būtų investuojama į paslaugas ir kad padėti vartotojams, kurie negali įpirkti aukštos kokybės produktų. Visą tai labai gerai. Visai gerai gražu sakyti, kad produktai, prekes turi e, tarnauti ilgai, tačiau kažkas už, turi sumokėti už tai, kad tai būtų užtikrinta. Ir neturime siekti to, kad, kad e, tą naštą turėtų padengti tie, kurie gyvena skurdžiausiai. Manau, kad Švedijos pavyzdys yra vertas mūsų dėmesio, nes, žinoma, valdžia gali užtikrinti mokesnės paskatas siekiant tokių dalykų. Bet, aišku, ir rinka gali e, teikti tokias paskaitas geriau negu bet kas. Pirminkė, ačiū, aš taip pat noriu tarti keletą dalykų. Pirmiausia, neturime daryti prielaidos, kad visose sektoriuose prekės yra mažiau tvar, ta, tampa vis mažiau tvarios. Jeigu kalbėsime apie automobilių pramonę šiuo metu, tai vis mažiau automobilių gražinama taisyti, nes vis mažiau įvyksta e, nelaimingų e, avarijų, nes naudojamas technologijos, kurios padeda vairuotojai. Taigi, jūs taip pat minėjote naujas technologijas, kaiminės technologijos, kurios e, palengvina remontą. Pavyzdžiui, sugedo mano mikrobangų krosnelės E, užraktas. Google pradėjo man rasti atsarginę dalį, aš ją nusipirkau, per dieną įgavau, YouTube pasižiūrėjau, kaip pataisyti. Aš per už mažiau kaip 10 eurų pati pataisiau savo krosnelę, panaudodama paprastą atsuktuvą. Taigi, štai. Jeigu vartotojai žinos, kad gamintojai užtikrina ir uh, atsarginių detalių keitimą, tai jie pirmiausia ir pirks tokius produktus. Prisiminkime trijų dimensijų spausdinimą, jis vėl tampa irgi ypač svarbus šiuo atveju. Taigi, ačiū Jums už šį pranešimą. Aš nebūtinai manau, kad visos prekes yra vienodos, ar kad valstybės narės pačios uh, turi leisti mokesčių mokėtojų pinigus, taikyti mokesnės priemonės, kad skatintų remontą ir pardavimą iš antrų rankų, nes visą tai ir taip jau vyksta. Ir aš nebūtinai manau, matau būtinybę europiniam ženklinimui dėl ilgamžiškumo nes naujams produktams bus sunkiau patekti į rinką. Jūs turite daug gerų idėjų, bet aš nebūtinai sutinku su visais sprendimais, tačiau lauksime tolesnio darbo su šio klausimu. Ačiū, vėl žodis prašėjai. Ačiū, Viki. E, puiku, kad nesu viskuo sutinkate, nes tai leidžia kartu dirbti kolektyviai ir užtikrinti geresnį sprendimą negu individualiai. Aš ilgai nekalbėsiu, nes reikia perėti prie kitų klausimų. Akivaizdu, noriu padėkoti visiems už jūsų pasisakymus. Yra klausimų, dėl kurių sutinkame, yra dalykų, kuriuos reikia patobulinti. Aš tiesiog norėčiau grįžti prie pirmo pasisakymo, kuriuo ponas Seinfeldas kalba. E, aš nenorėjau priminti jums jūsų totalitarizmo patirties. Aš ir iš tikrųjų nen, nenorėjau apie tai kalbėti. Visų pirma, ideologija, blogesnė ideologija net, net, neturi būti pakeista kita priešinga ideologija, kuri gali sukelti tokį patį poveikį. Mes esame parlamente, kuris visada bando ieškoti pusiausvyros tarp rinkos, aplinkos apsaugos ir visuomenės. Tai yra šio parlamento užduotis. Ir aš reikalauju, kad suprasme tai, kad mano pranešimas yra pagristas e, Europos socialinių reikal, ir ekonomikos reikalų komiteto nuomonė. Jis apjungia ir e, įmonės, e, įmonių ir visuomenės atstovus ir jų pranešimas buvo patvirtintas ir aš tikrai nenorėčiau teikti ką nors priešinkai, nepriklausomai kokia čia būtų dialoge. Čia nekalbu, aš nekalbu apie, kad sakyt, ne, aš neketinu sakyti, kad e, valstybė atsakinga už tai, ką daro įmonės ar darbuotojai. Reikia pusiausvėros ir būtent šiuo pranešimu siekiame Europos lygmenių ginti pramonės gamybą ir jų darbuotojus remontas, atsakinės dalis, tai yra tie dalykai, kurie turi būti paminėti ir jų negalima pamiršti. Prašom, neminėkite apie Kubą, Kubos ar kitų šalių, tarsi e, tai būtų čia aktualu. Šiuo pranešimu siekime ginti Europos ekonomiką. Prašau rimčiau šiek tiek e, e, žiūrėti šį klausimą, o ne vien tik tai per ideologijos akinius. E, na, aš aišku, stengsiuos dirbti toliau su visais, kurie bus suinteresuoti. Manau, kad jau ši diskusija buvo tam tikra pažanga ir tai yra svarbu. Ačiū. The... Ačiū. Pakeitimus e, šiam pranešimui reikia įteikti taip pat iki vasario 14. -osios. Perėsime prie svarbaus, visi svarbus pranešimai, bet šis yra ypatingai svarbus. Olgas Hanhalovos rengiamas pranešimas dėl nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą bendradarbiavimo. Pateikta e, iš viso penki, virš 530 pakeitimų jam. Laiko šiam klausimui daug neturime, bet noriu perdu, paprašyti perduoti, pasveikinti su Espina. Espina, žinau, kad jūs pradėsite dirbti, persite į kitą postą ir būsite atsakinga už e, kibernetinį saugumą, bet grįžtų prie mūsų nagrinėjimos temos ir žodis iš karto Senhalovai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, kaip pirmininkė jau pasakė, šis dokumentas, pranešimas dėl reglamento, sulaukė 350 pakeitimų. E, džiaugiuosi tuo, kad dauguma jūsų nenorite keisti bendradarbiavimo principų, o tik e, išspręsti silpnasias vietas, kurios ypač nenaudingos vartotojams ir būtent čia dvasia pateikti daugumą pakeitimų ir džiaugiuosi dėl to. Konkrečiai, konkretus pakeitimai. E, nauda. Aštuntasis straipsnis praplečia galimybės ir pagrindą e, taikyti, teikti korekcinės priemonės ir daugelis jūsų akcentavote, kad norite, jog tos taisomosios priemonės būtų konkrečiau e, su, e, suformuluotos, e, apie tai kalba mano kolega Koelio, e, Kai kas minite pagrindinių teisių hartiją arba manote, kad reikia kai kurios kitus teisės aktus paminėti ir aš su tuo sutinku. Viena naujų galimybių minimų, tai galimybė išimti turinį iš interneto puslapių. Manau, kad tai turėtų būti paskutinio poveikio priemonė. Uh, kurią reiktų pasitelkti tik tuo atveju, kai e, prekiautojas nereaguoja į jokius raginimus. Sutinku su kolega Koelio, kuris sako, kad tai turėtų būti priemonė, kuri pasitelkiama tik siekiant uh, užkirsti kelią uh, grėsmiai, kuri kyla vartotojai. Kompensacijos, kompensavimo galimybė. Uh, čia egzistuoja įvairios alternatyvos. Ir sakyčiau, kad vidaus rinkos kontekste tai aktualu ir pateisinama. Kitas svarbus dalykas - informavimo priemonės. Daugelis jūsų akcentuoja, kad jos turi būti proporcingos, e, praktiškos, kaip, kaip sako ponė Ford atsižvelgiant į valst, konkrečios valstybės narės galiošius įstatymus, kaip akcentuoja kolega Švab. Iš tikrųjų, kai kuriuose šalise, norint imtis tam tikrų žingsnių, reikia teismo e, leidimo, sprendimo, tačiau e, reiktų, kad nebūtų jokių kliūčių, kad būtų numatytos reikalingos kompetencijos. Toliau paplitę pažeidimai, e, kurie yra. E, bendrijos ligmens. Tokius atvejus reik, turi tirti teisminės institucijos ir e, turi bendradarbiauti valstybės narės. E, ribos nustatytos e, yra, čia nuomonės išsiskiria, tačiau jūsų siūlomos ribos įsikišimo atvejams yra mažesnės nei ko, komisija numato. Pavyzdžiui, kolega Koelijo sako, kad turime kalbėti apie paprastą piliečių daugumą šalyje Kiti sako, kad reikia elgtis, kad, kad reikia pasitelkti paprastos daugumos kriterijų valstybėje narėje. Aš tam pritariu. Jeigu pažvelgsime, kas, kokia yra situacija 14-15 šalių, pamatysime, kad daugelis problemų yra Europos masto, bet tai dar reikia aptarti. Daugelis akcentuojate, kad reikia patikslinti komisijos vaidmenį. Taip, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais e, ypač reikšmingas. Aš pati pateikiau pasiūlymą kuris užtikrintų, kad priežiūros institucijos e, privalėtų konsultuotis viena su kita. Nežinau, ar valstybės narės labai entuziastingai pritars šiam siūlymui, turėsime tęsti, e, palaikyti dialogą šiuo klausimu. Dar vienas svarbus skyrius e, - perspėjimo mechanizmas. E, E, inspekcijos, e, e, atli, inspekciją atliekančios institucijos gali gauti naudingos informacijos apie galimus įstatymų pažeidimus. Manau, kad ir vartotojų asociacijos ir, kaip sako ponė Ford ir ponas Sulik, pre, prekybininkų asociacijos turėtų turėti galimybę teikti informaciją kuri galbūt neperdodama inspektoriams ar rinkos prižiūrėtojams kai kuriais klausimais nuomonės išsiskiria. Pavyzdžiui, nes nepritarėme komisijos nuomoniai dėl to, kokio rezultato turėtume tikėtis pasitelkę įgyvendinimo užtikrinimo aktus. E, jie turėtų galioti tik tai techniniams aspektams. Sutarėme, kad niekas neturėtų patirti e, perteklinės biurokratinės naštos. Todėl turime pasirūpinti, kad planai ir, ir priežiūros veikla būtų vykdama paprastai. Noriu padėkoti visiems už pakeitimus ir už įkvėpimo šaltinį. Esu pasirengusi išklausyti jūsų pasiūlymų, bus dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas ir nebejoju, kad mūsų bendras darbas bus naudingas visiems ir kad mums pavyks pradėti dėrybą su taryba dėl šio teisės akto, dar pirmininkaujant Maltai. Toliau Karlos Koelio. Ačiū pirmininkė. Kolegė Senhalova jau pristatė pateiktus e, pasiūlymus. Yra platus sutarimas dėl bendrų tikslų, kurių čia siekiame. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra po, tikrai pozityvus. Bandoma išspręsti uh, problemas, e, remiantis 14-16 metų reglamentais ir akcentuojama, kad turime siekti didesnės harmonizacijos. E, ponios Anhalvos pasiūlymas užtikrino didelę, plačią paramą komitete. Nebejoju, kad bus parengti kompromisiniai pasiūlymai ir kad e, dėrybos vyks pozityvėje aplinkoje. Manau, kad sutarėme keturiais pagrindiniais klausimais. Visų pirma, turime atsisakyti didelės veiksmų įvairovės numatytos pradime pasiūlyme, turime kartais subsidiarumo proporcingumo principo nepa, nepamiršti valstybių narių suverenių kompetencijų daugelės ryčių. Trečia, turime laikytis bendrijos teisės, nacionalinių įstatymų duomenų apsaugos e, teisės aktų. Ir taip pat turime pakeisti kai kurias taisyklės visoje bendryjoje. Aštuntas straipsnis e, yra kontroversiškas, ten yra kontroversiškas tekstas, daugelį kolegų atrodo, kad jis yra labai aktualus, jeigu norime peržiūrėti reglamentą. Reikia tokių bendradarbiavimo mechanizmų, kurie būtų veiksmingesni. Ir tie e, operatoriai, kurie, ekonominiai veikiai, kurie pažeidinėja įstatymus, neturėtų išvengti atsakomybės kai iškyla problemų su vidaus teisės aktais. Nacionaliniai teismai turėtų tuos atvejus spręsti ir šis reglamentas šioje srityje nieko nekeičia, reikėtų tai pabrėžti, nes e, būtent š, dėl šio aspekto reglamentas buvo ko, ko, kritikuojamas, kad esamės pašalin, anuliuojame kai kuriuos teisinius pagrindus tai daryti. G ir L punktuose esančios nuostatos e, taikomos svetainėms, kur, kur, kurios pažeidžia galiojančius įstatymus ir daro žalą rinkai bei kitiems e, subjektams. Turime internetinėje rinkoje šias galimybės, šiuos aspektus kontroliuoti. Kaip ponė Senhalva jau minėjo, būtina numatyti kompensavimo galimybę vartotojams tarp valstybinių sukčiavimo atveju. Tikrai negalime regresuoti šio klausimu e, vartotojų apsaugos rytyje. Norime e, ir toliau stiprinti vartotojų teisės. Ir dar 21 straipsnis. Ir čia vienintelis punktas, dėl kurio mano ir ponios Anhalavos nuomonės išsiskiria. galimybė komisijai numatoma koordinuoti bendrus veiksmus. Tai vienintelis klausimas, kuriuo mes nesutarėme. Nemanau, kad turime atimti iš komisijos iniciatyvos galimybę. Čia manau, kad turime ją net sustiprinti. E, šių nuostatų taikymas visoje bendryje. Gal, egzistuoja įvairūs kriterijai, vieni nori eiti viena kryptimi, kita kita. Olga sako, kad komisijos pirminėme pasiūlyme e, pasitelkti kriterijai e, apspręs situaciją, kuomet tik labai nedidelį skaičių atveju bus galima nagrinėti. Galbūt reiktų pasiūlyti tokį kompromisinį pasiūlymą, kaip pati Olga pripažino, dauguma valstybių narių privalės e, numatyti kriterijus, e, kurie atsižvelgtų į, kuriuose būtų numatęs minimalus gyventojų skaičius, kur, kuris turi teisę teikti iniciatyvą. Ponas Sulik. Jau trečią kartą prašau žodžio. Sakyčiau, kad man neblogai sekasi. Noriu padėkoti poniai Senhalovai už jos pranešimą. Ir noriu pasakyti, kad šiuo konkrečiu atveju ES tikrai bus peržengusi uh, ribas e, vartotojų apsaugos, vartotojų teisų apsaugos srityje. Vartotojai turi žinoti savo teisės ir jos turi būti užtikrintos. Pateiksiu pavyzdį. 202 pakeitimas, 203 pakeitimas pono Švabo. Aš nemanau, kad šias kompetencijas reikėtų suteikti agentūrai ar institucijai. Jos turėtų būti patikėtos valstybėms. 202 pakeitimas dėl kompensavimo. E, teis, teisės kompensacija, manau, kad tu, numatyta galimybė turi būti proporcinga nusižengimo pobūdžiui ir mastui. Ir reikia nepamiršti Europos e, bendrijos teisės. Jeigu kalbame apie kai kuriais atvejais būtina e, gauti teismo sprendimą. 231 pakeitimas toliau. E, Karlos Koelio pakeitimas, e, man jis priimtinas, bet jei kalbame apie galimybės e, pašal, anuliuoti e, e, internetinės parduotuvės svetainę, tokia, aš tokiai galimybei nepritarčiau. Pati, to, komisijai patikė tokios galimybės nenorėčiau. E, kokia būtų harmonizavimo nauda ES mastu? Sutinku su Koraca Bilt jos 307 pakeitimu bei 323 panašavo pakeitimu. Ten pasakyta, kad vartotojai e, turi teisę į kompensaciją. Norėčiau pateikti pavyzdį iš valstybės narės. Ir yra tokių, ir kai kuriuose šalise to, tokios kompensacijos net nenumatytos įstatymuose. Tarp valstybių narių yra didelių, didelių, didelių skirtumų e, e, šioje srityje. 30 pakeitimas - kolektyvinės kompensacijos atvejai. Tai paviršutiniška nuostata mano galva ir mano paties 338 ir 337 pakeitimai. Manau, kad reikia vartotojams ir verslui turėti informaciją, informaciją apie savo teisę. E, reikia nepamiršti ir verslo teisų. Taip pat e, verslas turi informuoti e, atsakingas institucijas apie pažeistas verslininkų įmonių teisės. Galiausiai nusižengimai, pažeidimai bei laikotarpiai per kuriuos e, reaguojama. Valstybėse narise tie nu, nusatyti laikotarpiai yra labai skirtingi nuo kelių mėnesių iki metų. Nematau priežasčių harmonizuoti nuostatas šio, šio klausimu, nuostatas dėl tokių terminų. Kontrolė, dėl kontrolės vietoje, inspekcijų vietoje, man atrodo, kad šiandien einama per toli. Pranešimas yra tikrai labai detalus, patikta daugybė pakeitimų. Noriu padėkoti pranešėjai už vykusius su šešėlinu pranešėjai susitikimus ir tikiuosi toliau turėti galimybę juose dirbti ir pakeitimus svarstyti. Netrodo, kad liberalų vardu kas nors ketina pasisakyti ar kuo vardu. Nors ne, prašom. pirmininkė, sako ponė Rena, mes pritarėme pranešėjai, klausimas svarbus, daugelis svarbių klausimų jau aptarta pranešime, pavyzdžiui, kompetentingų institucijų galių stiprinimas. Svarbiausia, kad numatyti ir tokie klausimai, kaip dėl vartotojų teisų apsaugos įstatymo padarytų verslui žalos atlyginimas ir kiti, bet reikia galvoti apie štai ką. Nepakanka numatyti vien tik kompensacijas, reikia galvoti, ar tokie. Ar yra finansiniai ištekliai. Dabar kalbant apie kompetitingas institucijas ir jų galės, norėtume, kad būtų atkreiptas dėmesys į tai, jog būtina ne tik tai pirkti prekes e, patikrinimų metu, bet taip pat ir e, kreipti dėmesį į jų e, gamybą. Yra dar vienas toksai specifinis klausimas - pažeidimai perkant internetu. Aš manau, kad reikėtų daugiau jiems skirti dėmesio, kad būtų aišku, kaip elgtis domenų atveju. Pavyzdžiui, ir turi būti atskiriamos tarpinės priemonės nuo tų priemonių, kurių imamasi, kai e, į perspėjimus nereaguojama. Ir e, pirmu, pirmiausia, reikia visada galvoti apie vartojų apsaugą, jų interesų pažeidimą e, kai aptinkamas pažeidimas, pavyzdžiui, kad internete talpinama tam tikra vieno ar kito domeno a, a, portale informacija vartotojui. Jeigu jau kaip kraštutinė priemonė reikalaujama, kad domenas registruotųsi iš naujo arba jis yra šalinamas iš interneto, turime numatyti priemonę, kuri neleis apriboti raiškos, laisvės ir kitų pamatinių teisių. Jeigu nebus tinkamai sureaguojama po tarpinės priemonės taikymo, tai tolesnis nurodymas perregistruoti domeną arba pašalinti subjektą iš interneto, taip pat uh, turi būti uh, teikiama po teisminės nutarties. Dar vienas dalykas, tai dauguma valstybių narių turi pakankamai imtis priemonių. Mes taip pat pritarėme ir įgyvendinimo galių stiprinimui, jos turi būti labai aiškiai apibrėžtos, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, dėl skaidrumo nuostatų. Esam visai patenkinti pasirinktų pošiūrių. E, ir e, galbūt tik tai reikėtų konkretesnių pakeitimų, kad viskas būtų suderinta su visuomenės intereso nuostatomis, kurios um, turėtų atsirasti uh, prekybos konfidencialią informaciją um, direktyvą, bet direktyvoje, kuri reglamentuoja priekybos konfidencialumą, yra pasakyta, kad reikia atsižvelgti į įvairius aspektus ir yra tam tikri e, veiksmai, kurių galima imtis, jeigu to reikalauja visuomenės sveikatos apsauga arba aplinkos apsauga. Dabar dėl. Um, kitų pakeitimų. Geoblokavimo, geografinio blokavimo reglamentas, kaip žinote, yra dar svarstomas, bet mes pritarėme tiems pasiūlymams, kurie pateikti pranešime. Aišku, laukiu ir ateities diskusijų, bet manau, kad darbas vyksta tinkama linkmečių. Ar yra kitų norinčių pasisakyti? Komisija. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš labai atsiprašau, sako pirmininkė, labai atsiprašau komisijos, bet dar ponas Dantė nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponai, poniai Sanalovai už atliktą darbą ir jai pavyko pateikti gerų pasiūlymų dėl komisijos pasiūlymo tobulinimą, nors komisijos pasiūlymas tikrai nėra blogas. Keletas dalykų yra itin svarbus. Ketvirtos straipsnio pirma ir antra dalis. Aš manau, kad šiuo atveju svarbu kalbėti apie tai, jog nacionalinės institucijos turi kompensuoti vartotojams, užtikrinti, kad vartotojams, kurių interesai pažeisti, bus e, kompensuota. 18 straipsnis, jis nemažiau svarbus idėja sustiprinti kompetitingų institucijų galės, kad pirmiausia būtų nustatytos veiksmingos bausmės, bet nemažiau svarbu ir kompensacijos, kuriomis vartotojams už patirtą žalą. Toliau 21 ir 28 straipsniai, vėlgi informacijos teikimas ankstyvo perspėjimo sistemos. Svarbiausia, kad būtų tinkamai elgiamasi, kai aptinkamas pažeidimas, taikomos pažeidimą taisančios priemonės ir kad tų priemonių, tos priemonės būtų vykdomos. Pati veiksmų už pažeidimų seka yra visai įdomi turiu galvoje tą, kurį pasiūlyta pranešime, tačiau 21 straipsnė, kur nurodyta kritinė e, ribinė vertė, tai nereikia pamiršti, kad tokios ribinės vertės įvedimą siūlė komisija dar pateikdama savo pradinį tekstą. Noriu padėkoti pranešiai, o atsižvelgiant į vairius galimus pataisimus, aš manau, kad parlamentui tikrai pavyks patvirtinti labai tvirtą ir svarę nuomonė, į kurią bus atsižvelgta taryboje. Na, o dabar, sako pirmininkė, žodis komisijai, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū kad pasakėte tiek daug gerų šiltų žodžių. Aš tai neketinau per daug kalbėti, E, atvykau čia su komanda ir pirmiausia noriu pasakyti, kad mes labai gerai su jumis bendradarbiaujame e, dėl pasiūlymo ir ketiname e, tokį bendradarbiavimą tęsti ateityje. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad ir pranešėja, ir kiti pasisakė mane nudžiugino. Tai, ką jie sakė, yra naudinga ir, manau, padės patobulinti pasiūlymą. Bet aš išskirčiau keletą dalykų, kuriuos reikėtų gal ko gero paaiškinti. Kaip jūs žinote, pasiūlymų siekiama dviejų tikslų. Pirma, užtikrinti, kad visose valstybėse narėse įgyvendinant um, šį teisės aktą būtų vadovaujamasi bendromis taisyklėmis, būtų vadovaujamasi vartotojų teisų apsauga. Bet tai jokių būdų nėra kažkoks baigtinis vientisas sąrašas. Tai yra tiesiog sąrašas, nes pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse atitinkamos kompetitingos institucijos turi tam tikrų galių, kurių neturi E, tokios institucijos kitose valstybės narėse. Todėl mes pirmiausia galvojame, kaip užtikrinti, kad visų valstybių narių kompetitingos institucijos galėtų pasinaudoti tokiamis pačiomis galiomis, atsižvelgiant į nacionalinę teisę, konstitucingumą ir taip toliau. Tai, kad mes e, nurodome, kokiamis galiomis būtų galima pasinaudoti, nereiškia, kad visomis tomis galiomis bus naudojamasi ir kompetitingos institucijos vykdys savo funkcijas būtent tokias, o ne kitokias. Dėl um, žalos kompensavimo vartotojui. Uh, jūs suprantate, kad jau egzistuoja nacionalinė teisė, tačiau pastarojo meto uh, teisminė praktika parodė, kad ne visada yra tinkamai kompensuojama vartotojų patirta žala. Ypač tai aktualu tais klausimais, kai nukenčia ne vienas ar du vartotojas, bet visa jų grupė. Labai svarbi komisijos nuomonė būtų uh, taisyklė tenkinanti teisminę e, praktiką, uh, numatyti priemonės už pažeidimus um, europinių lygių. Būtent uh, tokia logika vadovavosi E, komisija pasiūlydama CPC reglamento peržiūrą. Ir uh, pagal komisijos logiką komisija turėtų turėti galimybę įsikišti, kai nukenčia labai, didelė, labai didelis skaičius vartotojų. Žinote, kad valstybės narės pageidauja taisyti e, kai kuriuos dalykus, bet komisija užsibrėžė pakankamai ambicingus tikslus ir nusistatė labai tokią aukštą kartelę tam, kad pirmą kartą galų gale atsirastų apibrieštis, ką reiškia uh, pažeidimas, europinio masto pažeidimas. Mes visiškai pritarėme pranešėjos nuomoniai, kad būtų gerai dar e, pirmininkaujant Maltai e, būtų įmanoma sutvarkyti šį dokumentą. Turiu pasakyti, kad trečiadienį bus viskas svarstoma koripere, e, kuris turi patvirtinti įgaliojimus pagal kuriuos darybą susitarti dėl bendrojo požiūrio. O tada, aišku, nebejotinai mes tikimės, kad dar pirmininkaujant Maltai įvyks ir prasidės trejato darybos. Nes darbas, pagrindinis darbas yra atliktas, reikia tik patikslinti kai kurias teksto vietas. Todėl praktiškai visai įmanoma, kad prasidės dėrybos dėl tų neįspręstų iki šiol klausimų ir tų klausimų, kuriuos jūs iškėlėte. Taigi komisija nusiteikusi pozityviai, mes pritarėme pradinėms diskusijoms ir labai ir džiaugiasi, kad parlamento užimama pozicija labai panašiai į tą, kurios laikosi pati komisija ir laikėsi, kai teikė šį. Ačiū. Noriu dabar paprašyti, Olga, jūsų, kad jūs kalbėtumėt labai labai labai trumpai, nes mums dar liko apsvarstyti vieną klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė, kad suteikėte man žodį, na, aš neketinu apibendrinti įvykusios diskusijos. Aš manau, kad viskas aiškiai buvo pasakyta, aišku, ką dar reikia apsvarstyti ir labai tikiu, kad mes uh, užtikrintai artėjame prie kompromiso. Parlamente, kaip aš jau sakiau, mes pasiruošę dėrėti su taryba ir tikrai nekantrai laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Pirmininkė, ačiū. Na, kadangi taryba dar nepateikė savo bendrojo požiūrio, tai tiesiog reikia tikėtis, kad taryba susitars dėl pozicijos ir kad atsiras e, ta pozicija greitai, kad mes galėtume tinkamai pasirinkti trejato dėryboms. O dėryboms visada reikia rengtis. Pirmininkė. Toliau, paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas Tai yra teisė, kurios kontrolė ir ES reglamentuojamos profesijos. Pranešimą padarys Martinas, ne Hübneris, ačiū. Jis yra komisijos atitinkamos skyriaus vadovas ir patiks naujausios informacijos apie reglamentuojamų profesijų padėtį Europos Sąjungoje ir kaip vykdoma direktyva, kaip e, kokios naujovės ir taip toliau, mus visus labai domina šitas klausimas. Tikiu, kad visi matys e, skaitę. Ačiū, ponė pirmininkė, jau vėloka, bet džiaugiuosi, kad jūs domina reglamentuojamų profesijų klausimas ir mes dabar trumpai aš Jums pristatysiu, kokia dabartinė naujausia padėtis, turint galvoje profesinių kvalifikacijų direktyvą, kuri netaip seniai buvo peržiūrėta. Na gaila, kad skaidrės nesikeičia, ne, jau keičiasi. Direktyva buvo pakeista iš dalies 2013 metais, o gyvendinti ją reikėjo 16 metų sausio 18 dieną. Taigi praėjo kiek daugiau negu metai, per kur, laikas, per kurį turėjo būti uh, viskas perkelta į nacionalinę teisę. Ir mes dabar peržiūrėsime, ar visos valstybės narės prieėmė reikalingus teisės aktus ir kaip direktyva yra perkelta. Turiu galvoje peržiūrėtą direktyvą. Jums tikriausiai yra ypač aktualūs kai kurie klausimai. Ko mes siekiame? Mes norėtume, kad e, procesas būtų paprastas, kad būtų užtikrinta e, tinkama regu, reglamentuojamų profesijų apsauga, o kalbant apie EPC kortelę ir ankstyvo perspėjimo sistemą, tai truputį papasakosiu, kaip visai tai veikia. Mes svarstėme taip pat ir nemažai kitų klausimų. Tarp jų svarbiausias tai yra galimybę dalinės prieigos užsiimti vieną ar kitą profesinę veiklą. Ir kai kuriuose valstybėse narėse situacija yra skirtinga, nes tai, kas laikoma profesija vienoje valstybėje narėje, nebūtinai um, yra apibrėžiama kaip atskira profesija kitoje valstybėje narėje, bet mes tengiamės atsižvelgti ir vadovautis teisingumo teismo e, sprendimais. Toliau kitas dalykas tai yra bendri mokymo principai. Tai leistų užtikrinti spartų pripažinimą, uh, pripažinimo proceso baigimą, nes e, jeigu viskas, e, jeigu mokymai vyktų pagal tos pačius principus valstybėse narėse, nereikėtų papildomo darbo. Mes atlikome didžiulį darbą, bandydami įvertinti e, tarpusavio pripažinimą, taip pat ir um, kaip skaidriai viskas vyksta tam, kad galėtų įsiaiškinti, ar nereikėtų uh, reglamentuoti aiškiau, kažkokiu, keisti kažkokias taisyklės aišku. Valstybės narės turėjo atlikti savo darbą įgyvendinimo srityje, bet jos nebuvo paliktos vienišos. Vasario mėnesį dar 14 metais vyko didžiulė konferencija dėl EPC kortelės. Mes surengėme nemažai seminarų įgyvendinimo klausimais kiekvienais metais paprastai nuo 6 iki 8 kart, kartų, net arba daugiau, posėdžiaujama kartu su valstybėmis narėmis, aiškinantis įgyvendinimo plonybės. Taip pat parengtas įgyvendinimo veiksmų planas. Ir būtų visiškai sąžininga pasakyti, kad mes visada, kai valstybėms narėms reikia pagalbos, teikiame per tokius pagalbos kontaktinius centrus. Visą tai buvo atliekama per šios 2,5 metų. Dabar kaip valstybės narės perkelia reikalavimus į teis, nacionalinius teisės aktus. Svarbiausia, kad būtų perkeliama reikalavimai visą apimtimai ir mes atliekame atitinkamus patikrinimus. Mes pirmiausia bandome įsiaiškinti, kiek valstybių narių vėluoja ir kaip matote, vadovaujantis pagristomis nuomonėmis, kurios buvo įsiusto 16 valstybių narių. Vis tik tai, kaip suprantate, valstybių narių, kurios neperkelia į nacionalinę teisę tinkamai reikalavimų, skaičius yra kiek per didelis. Dabar yra tokių valstybių narių, kurios neįsprenda visų klausimų nacionalinės teisės lygių ir kai kurios priemonės iš vis nėra numatytos. Atsižvelgiant į tą informaciją, kurią turime, kitaip sakant, pirmininkai įsiterpia, yra penkios valstybės narės, kurios nepranešė komisijai apie nacionalinę priemoną, kuri reikalinga, kad direktyva būtų įgyvendinta nacionaliniu lygiu. Jūs turite galvoje e, peržiūrą, ne? Taip, mes turime galvoje peržiūrą. Ar jūs primintumėte, klausė pirmininko, kokie yra pagrindiniai dalykai? Taigi, direktyvos peržiūra, pirmiausia, perspėjimo mechanizmas, dalinė prieiga, bendri mokymo principai ir nemažai techninių detalių, kurios turėtų palengvinti e, pripažinimo procesą. Ir tos techninės priemonės, na, jos yra kartais sudėtingos, gali būti, kad valstybėms narėms kyla papildomų sunkumų. Pirmininkė, atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Tiesiog norėjau, kad viskas būtų aišku. Ir dar paklausiu. Ar tai reiškia, kad valstybės narės nieko nedaro? Ne atsako komisija, tai reiškia, kad neperkelti reikalavimai į nacionalinę teisę. O jeigu jau tiksliai kalbėti, tai tiesiog tai reiškia, kad valstybės narės neinformavo komisijos. Gali būti, kad procedūros yra. Bet duomenų bazėje, kuri specialiai tam sukurta, mes nematome jokios informacijos. Ir tiesiog penkios valstybės narės nepateikė informacijos ir duomenų bazėje jos nėra apie teisinių priemonių įvedimą nacionaliniu lygiu kaip aš jau sakiau, perkelimo patikrinimai. Tais atvejais, kai valstybės narės perkelia į nacionalinę teisę reikalavimus, tai mes tada jau tikriname, ar teisingai buvo viskas padaryta, ar nepažeidžiamos direktyvos nuostatos toliau. Vienas iš dalykų, kurį aš jau minėjau, tai yra EPC, Europos profesinė kortelė tai yra labiau susiję su elektroninė pripažinimo procedūra, tai nėra kažkokia tokia konkreti fizinė kortelė. Taip kortelė yra išduodama, bet labiau svarbu yra tai, kad valstybė narė priima sprendimą pripažinti vienokios ar kitokios profesijos kvalifikaciją. Ir galiausiai proceso pabaigoje yra išduodamas elektroninis sertifikatas. Visą tai įmanoma, kada bendradarbiauja. Um, su išsiunčia siunčiančioji ir primančioji valstybė narė. Labai aktualu yra tokių profesijų atveju, kaip e, bendros priežiūros medicinos seseris, nekilnojamo turto agentai ir kai kurios kitos. Jūs matote, kad per pirmuosius metus EPC buvo sėkmingai įgyvendinta, iš viso pateikta e, daugiau nei 2100 paraiškų ir 700 sertifikatų išduoda. Aš manau, kad taip yra dar ir dėl to, kad visuomenė labai susidomėjusi ir kad mes praktiškai stengame informuoti informavimo sistemą kad e, įvairiais kanalais būtų pateikiama informacija. Įvairios asociacijos labai susidomėjo informacijos teikimu, priemonė tikrai nauja. Todėl ir sukėlė tokį susidomėjimą. Dabar EPC išduoti sertifikatai. Na, kaip matote, kaip pasiskirsto viskas ir kas yra aktualiausia. Slaugės, vaistininkai, fizioterapeutai, nekilnojimo turto agentai, bet čia negalima <clears throat> sulyginti susidomėjimą profesiją ir ekonominio snaudos rezultato. Tiesiog čia kalbama apie tai, kiek išduota tokių sertifikatų. Toliau. Judumą būtina užtikrinti, tai savaime suprantama. Ir vienas iš APC e variantų tam ir, ir APC e tam yra ir skyta. Tačiau a, kitas dalykas, kad jeigu valstybė narė nariai reikia kažkokių, kažkokios profesijos darbuotojų, bet jie netinkamai elgesi, valstybė narė turi turėti galimybę paskelbti apie pažeidėją. Tai aktualu medicinos srityje, vaikų priežiūros srityje ir apskaitai su vaikų priežiūra susijusių profesijų atveju. Toliau, perspėjimo mechanizmas po pirmųjų metų. Kaip matote, perspėjimų pateikta labai daug įvyko net diskusija, ar įmanoma centralizuotai tvarkyti tuos visus perspėjimus ir ar. Um, ir kodėl tiek daug yra perspėjimų sistemoje, bet tikriausiai perspėjimų skaičius visiškai logiškas, nes jeigu suma, suteikiama tokia galimybė, tai ją reikia ir naudotis. Aš jau pradžioje minėjau, kad buvo atliktas didžiulis darbas, vertinant uh, kokias priemonės nacionaliniu lygiu patvirtino valstybės narės, aiškinantis, ar um, priemonės atitinka numatytus standartus. Ir kaip Jūs matote, mes viską kaupiame savo E, savo domenų bazėje. Informacija pateikiama apie 5500 profesijų. Kaip matote, profesijų yra labai daug. Kam mes tai darėme? Tam, kad mes galėtume užtikrinti konkurencingumą, e, kuriant naujas darbo vietas ir geresnį e, kokį, profesinės kokybės garantę. Dabar duomenų bazės. Kas aktualu? Aktualu yra skaidrumas, patikrinimas ir proporcingumas, nes kiekvienoje valstybėje narėje, kaip, manėjau, yra, kaip minėjau, yra reglamentuojamų profesijų atve, e, sąrašai. Visas procesas yra labai svarbus ir valstybės narės turi e, paaiškinti, kokios taisyklės taikomos kiekvienai atskirai profesijai, tada vertinamas tų taisyklių e, proporcingumas, ar jos atitinka tikslus, kurių siekiama. Su valstybėmis narėmis susitikome ne vieną kartą, svarstėme visus aktualius klausimus, visas profesijas. Aišku, ne visas, penk, ne visus tuos 5500, bet atskiras aktualiausias profesijas, varstėme, kaip tai veikia e, bendrąją rinką ir labai esame dėkingi, kad ir parlamentas prisidėjo prie e, svarstymų ir jų galimybių. Galiausiai po to proceso valstybės narės turėjo parengti nacionalinius veiksmų planus, mes jos taip žargonų vadiname, tačiau direktyvėje pasakyti, kad reikia parengti, turi parengti ataskaitas apie atliktą darbą. Tarpusavio vertinimo rezultatai. Rezultatai parodo, kad egzistuoja labai skirtingos valstybėse narėse taisyklės, jų yra labai daug ir net viena ir ta pati profesija yra reglamentuojama gana skirtingai. Valstybės narės apskritai joms nebuvo lengva atlikti e, proporcingumo įvertinimą, nes reikėjo labai labai daug ką padaryti per trumpą nurodytą laikotarpį. Todėl kai kurie vertinimai buvo tokie paviršutiniški arba iš vis nepateikta informacijos apie vertinimus. Todėl manau, kad valstybės narės turi dar ką padaryti, kad būtų tinkamai sutvarkyta teisinė gyvendinimo pusė. Dar noriu pasakyti, kad e, profesinių kvalifikacijų direktyvos 59 straipsnis yra aktualus, jis nepraranda to aktualumo ir bent jau šių metų sausi komisija pasiūlė tokį dviejopą paslaugų paketą, kuris e, bus tobulinamas atsižvelgiant į vertinimą. Pirmiausia, tai yra reikia įvertinti, reikia imtis tolesnės reformos mes bandėme panalizuoti atskirų profesijų grupės, atskiras profesijas ir valstybės narės turėjo galimybę nurodyti, ką galima teisėkuros rytyje padaryti, kad, kaip galima teisės aktus pas, pa, tobulinti tam, kad paskiau būtų galima ex ante nustatyti reikalavimus ir a, tom profesijom, kurios nėra reglamentuojamos. Aišku, valstybėms narėms proporcingumo principo taikymą įvertinti yra labai sudėtinga, nes tikrai darbo apimtis didžiulės. Mes patys turim, didžiulį, turim atlikti didžiulį darbo. Um, didžiulį darbą. Ir ateityje matyt proporcingumo principo patikrinimas, kaip tai taikoma bus, um, išliks aktualus. Ir galiausiai tai kokių reformų reikia imtis remdamiesi diskusijomis su valstybėmis narėmis, jų nacionalinių teisės aktų vertinimu, mes um, atkreipėme dėmesį į septynės ekonomiškai svarbės sritis. Jas panalizavome, kad įsiaiškintume, kiek um, e, griežtai ar mažiau griežtai reglamentuojamos tos septynis, septynios rytis nacionalinių lygių, aiškinomės, ar įmanoma atlikti valstybių narių palyginamumą išsiaiškinti, kokie, pavyzdžiui, pribojimai yra taikomi. Komisija neteikia jokio teisinio pasiūlymo, mes tiesiog bandome išsiaiškinti kartu su valstybėmis narėmis, ką, e, e, kokias e, profesinės paslaugas valstybės narės reglamentuoja, ar tai tenkina <clears throat> poreikius, ar ne, ar reguliavimas yra pernelyg visą apimantis. Ačiū. Kokie šitie septyni sektoriai? Teisininkai, apskaitininkai, architektai, inžinieriai, patentuoti agentai, nekilnojamo turto agentai ir ne, turizmo gidai. nekilnojamo turto agentai, patentuoti agentai, turizmo gidai. Ar yra klausimų? Lucija Andersen, Nikola Dantė. Ačiū. Labai įdomu. Ir e, tame proporcingumo patikrinimo kontekste labai įdomus, nes man atrodo, kad keliamas sudėtingos problemos. Direktyvos projekte patiktas labai ilgas e, sumetimų sąrašas, kuris e, gali pateisinti reguliavimą. Ir tada kyla klausimas, kaip dėl tų dalykų, kurie nepaminėti. Įdomu, koks tolesnis buvo nudirbtas darbas, siekiant užtikrinti, kad, kad Mums labai svarbu, kad turėtume e, sažingesnį ir gilesnį vidaus rinką ir protekcionistinė politika neturėtų būti leidžiama. Kas e, privedė jūsų prie to ilgo sąrašo ir ar yra dar kažkoks lankstumas dėl reglamentavimo struktūros, kad būtų viskas padaryta teisingai? Nikola Dante. Na, nu. ačiū. Tai yra vienas dalykas pagristas principais, tačiau ne, realiai būna sunkiau. Aš esu iš šalies, iš, iš miesto, kur e, reglamentavimas yra gana griežtas ir turistų gydai negali patikėti, kad e, gali atvykti gydai iš Londono ir ar Lietuvos ir aiškinti Florencijos grožybės. Ir priešingai, e, jeigu aš vykčiau į Londoną ir aiškinčiau Westminsterio abatijos grožybės. Aišku, kad Yra noras panaikinti kliūtis, tačiau tuo pat metu reikia išlaikyti tokį proporcingumo jausmą toms sritims, kur nėra kliučių kaip tokių, bet yra tam tikrų nacionalinių interesų galbūt. Norėčiau išgirsti iš komisijos. Ar jūs esate atlikę kokį nors tyrimą, kaip supaprastinti kai kurios dalykus ir na, aiškiai nubrėžti, kas būtų legitimus nacionalinės vietos valdžios interesas palyginti su nepateisinama kliūtimi e, laisvo dėjimo suvaržymui. Pana Harvansova, aš taip pat noriu padėkoti komisijai už e, pristatymą man iš tikrųjų labai atrodo keista ir sunku suprasti, kad 17 metais žmonės, verslas turi problemų e, su jų profesinių kvalifikacijų pripažinimu ES. Yra valstybių narių, kurios e, pernelyg reguliuoja kai kurias profesijas ir taip toliau ir taip toliau e, su nauja profesinė kortele ir vidaus rinkos informacijos sistema yra vilčių. Pagal skaičius matome, kad yra mažiau patikima problemų. Visgi vis tiek čia yra 12 procentų visų atvejų. Įdomu, ką reikėtų daryti. Ką Jūs manote? Kokia naujosios direktyvos svarbiausia dalis, kuri, kuri išspręs tas problemas? Ir Antras klausimas, įdomu išgirsti. Gal galite išvardyti tas penkias valstybės narės, kurias minėjote anksčiau? Būtų įdomu išgirsti. Mane vėl domina irgi tos penkios valstybės narės, kurios neįdėgė teisės akto. Tačiau įdomiu man išgirsti, ar Ar jos, jos neįdegė jos, ar tiesiog jos nevykdo. Ar tai, pažiūrėjau, nepripažįsta profesinės kortelės, ar jos neišduoda, ar nesikeičia informacija per sistemą, ar dėl to, kad e, regioninių būdų pagrindų reguliuojamas kai kurios tos profesijos. Pranešimai domenų bazėje manęs gal negazina. Aš labiau nerimaučiau, jeigu jų būtų per mažai. Turint 500 milijonų e, žmonių rinką, keli tūkstančiai pranešimų turbūt yra geras skaičius. Reikia užtikrinti, aišku, kad sistema būtų tvirta. Tai negazina manęs. Man, ir nenorėčiau e, atgrasyti reguliuotojų nuo dalymosi informaciją. Aš e, išklausiau Nikolas pasakymą apie gidus. Reikia užtikrinti, kad, kad e, gidas turi, žinotų tam tikrą tą zoną, apie kurią jis pasakoja. Ir aišku, nacionalinių skirtumų čia gali būti. Tai yra teisėta viešos politikos e, galimybė turėti skirtinį nuomonę. Na, no, dėl kalnų gidų, kurie moko slidinėti kalnuose, tai turbūt slidinėjama tiek, tiek pat vienam, ant vieno kalno kaip ir ant kito. Aišku, svarbu žinoti vietovę. Tačiau reikia sugebėti taip pat ir komunikuoti su žmonėmis, kuriuos mokai. Na, ar galite išvardinti tas penkias šalis, kurios nepateikė informacijos ar septynios, kurios nepatikė planų, ar tai tos pačios, ar skirtingos šalis. Gal galite įvardinti, ar ta, na, parodytume jas pirštais. Ačiū, pana pirmininkė. Galbūt e, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Valstybės narės, kurios nepranešė apie perkelimo priemonės, yra Graikija, Ispanija, Kipras, Portugalija ir Malta. Malta, kaip mes patikriname, E, tiesiog nepatekė duomenų į duomenų bazę, tačiau jie yra pranešę šį beitą pastarojų metu, kas greitai atsispindės duomenų bazėje. Mm, tai čia keturios ar penkios šalis tos, tos kurios ne, nepatikė nacionalinių planų, aš turiu pastikrinti. Kai kurios tos pačios, Graikija ir Kipras, Portugalija, tačiau yra dar keletas kitų, kurios ir nėra pateikusios veiksmų plano. Ši informacija prieinama viešai komisijos tinklalapyje, kur pateikti visi nacionaliai veiksmų planai. Na ir aišku, lengva suprasti, kurių nėra. Aš turėčiau pažvelgti pats į dokumentus, kokios čia šalis. Šalis, kurios neįgyvendino, na kadangi tai yra direktyvos peržiūra, tai uh, pripažinimo taisyklės egzistuoja, kai kurios e, pakeistos taisyklės neegzistuos, tačiau turiu pasakyti, kad viena svarbiausių priemonių tai yra profesinė kortelė, veikia visose valstybės narėse. Aš pats turiu klaustuką, kaip e, tai veikia, jeigu net nėra teisinių nuostatų. Geriausia, kad yra gyvendinimo reglamentas, tai jis yra tiesiogiai taikomas. Galbūt tai paaiškina, kodėl visa tai veikia galima pasakyti bent jau praktiškai, kad visos valstybės narės gali tvarkytis su profesinių kvalifikacijų prašymais. Na ir, aišku, piliečiams tai pagoda, kad tai veikia. Ta sistema, kuri buvo naudojama anksčiau, e, naudojama ir dabar, iki peržiūros direktyvos, tiesiog yra pakeitimai dėl kelių prieigos taisyklius ar sektorinių profesijų Tai yra smulkmenų, kurios kai kurias dar valstybės narėms gali reikti įdėkti. Šiaip pripažinimo procesai veikia, nes direktyvą jau turėjome nuo anksčiau, kai kurie nauji bruožai galbūt veikia ne taip gerai, tačiau svarbiausi perspėjimo ir propasinė kortelė šie dalykai veikia, nes komisija ypač domisi tais dalykais, e, užtikrindama, kad valstybės narės įdėktų būtinas priemonės, kad visa tai veiktų praktiškai ir kitaip. O tai buvo padaryta per reglamentą. Dabar grįžtu prie kitų klausimų. Taip, galima daryti prielaidą, kad e, kvalifikacijos pripažinimas, kuris jau egzistuoja jau seniai, nuo 2005 metų jau konsoliduota direktyva e, patvirtinta, tai turėtų veikti. Tačiau sužinome, kur susiduria su administracija, galės susidurti su potencialiamis kliūtimis. Kartais tai nedideli dalykai, kartais tiesiog taikoma praktika dėl mokesčių mokėjimo, dokumentų mokėjimo patvirtintų kopijų ir panašiai. Ir dėl to būtent mes kartu su parlamentu ir įdėgėme Europos profesinę kortelę nes dėl to visas popierizmas daug paprastesnis toms profesijoms, kuriams mm, tos nuostatos taikomas. Taip atsakyčiau poniai Harancovai ir dėl pripažinimo ir dėl svarbiausių direktyvos dalių. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad kvalifikacijų pripažinimas yra svarbus, kai valstybė narė apriboja prieigą į, į tam tikrą e, veiklą žmonėms turintiems kvalifikaciją. Na, kuo mažiau valstybės narėms reikės tai priboti, tuo lengvesnis bus e, mobilumas ir judumas. Ir todėl mums reikia ieškoti tinkamo balanso tarp e, visų interesų apsaugos ir e, žmonių, kurie nori teikti, dirbti tam tikrą darbą ar savo šalyje, ar kitoje valstybėje narėje. Todėl mes pasiūlėme paprasingumo testą na, valstybės narės turės aiškiai suvokti, koks yra viešas interesas, kurį reikia saugoti ir kaip geriausiai tai tą apsaugą pasiekti. Jeigu galima motivuoti, motivuoti paaiškinti, kad tam tikra rizika egzistuoja, o priemonė su ją kovoti yra reguliuoti profesiją, tai tuomet taip ir reikėtų daryti. Tačiau tokį vertinimą turėtų na, atlikti labai atidžiai Ir dėl to pasiūlyme pateiktos ilgas problemų sąrašas, kurį reikia apmastyti. Tačiau jis neužkarta kelio jokiam valstybių narių sprendimui. Jis yra neutralus, jis pagristas tuo, ką matome valstybių narių reglamentos, e, teisingumo teismo jurisprudencijoje ir tai yra susijęs su visomis problemomis ar pasvarstymais, kuriais, kurių reikia imtis, sprendžiant, kaip apsaugoti viešą interesą. O sprendimas, kokia tokia apsauga turi būti, na, jo kelio neužkerta jokių būdų šis pasiūlymas. Tiesiog valstybės narės, analizuodamas teisės aktą, turi atsižvelgti į svarbus aspektus ir priimti subalansuotą, informuotą sprendimą, kaip tai daryti. Taip, tai yra lankstu, jis leidžia e, atsižvelgti į nacionalinius ypatumus, tačiau skirtas jis yra tam, kad būtų užtikrinta, kad priimant sprendimą dėl to, kaip tai reguliuoti, būtų atsižvelgta į reikiamus na, samprotavimus. Dėl turistų gydų, na, tai yra vienas iš pavyzdžių, kur ko gero galima suvokti, kad reikia atidžiai pasverti tų poreikius, kurie nori papasakoti žmonėms apie gražias vietas, bet nebūtinai e, yra iš tos valstybės, kurioje ta graži vieta yra, bet vis tiek gali pakankamai daug apie tai žinoti. Manau, kad šis rytis e, yra tokia, kur valstybės narės turi pagalvoti, kaip per daug nereguliuoti ir kad neapsunkitų žmonėms iš kitų šalių e, užsimti tokią veiklą. Labai ačiū už Jūsų pristatymą, šiek tiek vėluojame. Dar vienas klausimas yra svarbus, kad prieš pratęsant išplečiant EPC taikymą į kitus sektorius, reikia pakankamai gerai visą tai vertinti, kas egzistuoja. Matau, kad jūs linksite ir kad pateiksite mums pilną ataskaitą prieš e, pateikdami siūlymus išplėsti jų kortelės taikymą kitose sektoriuose. Ačiū. Kitas posėdis ketvirtadienį. Pradėsime nuo koordinatorių posėdžio, po to balsavimas.